Good afternoon, colleagues. Um, welcome to the committee. Labadiena, kolegos, sveiki susirinkę į komiteto posėdį. Pirmiausia, pirmininko pranešimai. Na, turiu pasakyti, kad šiandien nebus vertimo kroatų, maltiečių ir airių kalbomis. Prieš tvirtinant koordinatorių rekomendacijas, reikėtų pasakyti, kad Kaip matote, šioje salėje vyksta paroda apie EASO veiklos penkerius metus. Pagal ketvirtą darbo tvarkės punktą mes kalbėsime apie EASO. Ponas Miller pateiks pranešimą ir matysime ir e, video pranešimą tuo pačiu metu. E, šis pranešimas e, bus skaitomas ESO penkerių metų e, penktojo gimtadienio progą. Noriu padėkoti visiems, kurie suorganizavo šią nuotraukų parodą. Toliau koordinatorių rekomendacijų e, tvirtinimas pagal 205 taisyklę. Turime paskirti keletą pranešėjų. Visų pirma, pirmininkas pagal supaprastintą tvarką 50 taisyklę E, rengs pranešimą dėl automatinių duomenų mainų susijusių su DNR duomenimis Danijoje. Ir taip pat kitas pranešimas automatizuoti automatiniai duomenų mainai dėl daktiloskopinių duomenų Danijoje. Toliau ponia Gabriel paskirta pranešėja dėl e, operatyvaus ir strateginio bendradarbiavimo tarp Ukrainos ir Europolo susitarimo Toliau ponė Makovei paskirta pranešėja dėl rezervo, 2017 metų rezervo mobilizavimo. Pranešimą rengia biudžeto komitetas. Norėčiau paklausti, ar komitetas pritarė šioms koordinatorių rekomendacijoms. Jeigu taip, tai rekomendacijos patvirtintos. Taip pat noriu priminti kolegoms atsinešti balsavimo korteles. Balsavimas numatytas 17.40. Dabar pername prie trečio punkto. Tai yra keitimasis nuomonėmis su Jill Kerkov, tai yra ES kovos su terorizmu koordinatorius. Keisimės nuomonėmis apie kovą su terorizmu ir pastarojo meto išpolius valstybėse narėse. Turbūt prisimenate, kad rūpiučio 31 dieną mm, rengiame diskusiją su tarybo pirmininkaujančia valstybė ir Europos komisija Tai buvo diskusija apie pastarojo meto teroristinius išpolius. Ponas Kerkov tada negalėjo dalyvauti, bet mm, jis patikino, kad e, prisijungs prie mūsų vėliau ir labai džiaugiuosi šiandien galėdamas su juo pasisveikinti. Jis mums e, pateiks naujausios informacijos apie dabartinę saugumo padėtį. Na ir kadangi jis pastarąjį kartą po to, kai jis paskutinį kartą lankėsi mūsų komitete, mes Taip pat surengėme klausimus ir su komisaru atsakingu už saugumą. Taigi tikimės, kad ponas Kerkov pakalbės apie tai, kaip numato dirbti su nauju komisijos nariu šioje srityje. Nedelsdamas laiko dabar suteiksiu žodį ponui Kerkov, o vėliau galės pasisakyti komiteto nariai. Ačiū, ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane. Atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti pirmojoje diskusijoje, kuri vyko vasaros pabaigoje. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Visų pirma, aptarsiu tai, ko galėtume pasimokinti iš pastarojo meto išpolių, o po to perėsiu prie iššūkių, e, į kuriuos turime reaguoti, remdamėsi tuo, ko išmokome. Aš buvau pakviestas rugsėjo pradžioje kalbėti su prancūzijos e, ambasadoriais, taip pat e, su užsienio reikalų ir gynybos ministru. Ir ministrai teigia, kad e, teroristinių išpolių grėsmė yra didžiausia per pastarosius 20 metų. Taigi grėsmė yra labai padidėjusi, ypač dėl to, kad ji pati savaime yra labai kompleksiška ir sudėtinga. Ir mm, gal žiūrėdami į mm, pastrojo meto išpolius ir e, planuotus išpolius, galime išskirti šešis jų bruožus. Yra e, įvairių nusikaltelių tipų. Visų pirma, turime tam tikrus tinklus, mm, džihadistus, kurie siunčia raką. Jūs žinote, kad rakoje yra e, išpolių planavimo e, grupuotė ir net jeigu ir e, žūsta grupuotės vadovas, planai yra ir toliau gyvendinami. Toliau yra pavieniai veikėjai, kuriems kažkas vadovauja arba kuriuos kažkas įkvepia pavyzdys žmogaus, kuriam kažkas vadovauja, tai yra prancūzas, Hašit Asim, kuris e, e, visą vasarą e, stengiasi surenkti išpolius prieš ypatingai as, svarbius asmenis Prancūzijoje. Kiti asmenys, kurie nėra tiesiogiai susiję su Daš, yra įkvėpti tiesiog propagandos. Trečia asmenų grupė yra psichiškai nesveiki asmenys arba asmenys siekiantis asmeninio pripažinimo ir stengi, kurie stengiasi imituoti, mėgdžioti tai, ką mato. E, dar vienas bruožas e, apgailestaudamas turiu pasakyti, kad e, labai svarbus vaidmuo tenka internetui ir formuojant tam tikrą ideologiją ir, ir vadovaujant išpoliams, pavyzdžiui, pasinaudojant vadinamojo giliuoju internetu. Penktas bruožas tai, tai nėra labai paplitęs reiškinys, tačiau turime pripažinti jo svarbą. Tai yra migrantų srautai vykstantis į ES ir suklastotų dokumentų naudojimas. Tie dokumentai dažnai būna gaunami iš nusikalstamų grupuočių. Ir dar vienas bruožas mm, - sąsajos organizuotų nusikalstamumu. Europolas yra nustatęs šimtus nusikaltelių, kurie turi nusikalstamą praeitį arba kurie E, iš nusikaltimo gautomis pajamomis naudojasi verbuodami e, asmenys išpoliams. Ir tai turi tam tikrų padarinių. E, visų pirma, pirmosios linijos pareigūnams vis sunkiau yra išvelgti pirmųjų radikalizavimo požymių. Nes jeigu turime reikalą su nusikalteliais, jie elgesi kitaip, nei mes, nei turėtų mūsų nuomonė elgti žihadistai. Kitas dalykas - radikalėjimo greitis. Asmenys labai greitai griebėsi smurto, daug greičiau nei anksčiau. Kitas dalykas e, tam tikri e, įgūdžiai, jeigu gyvenate tokioje aplinkoje, kur pažįstate žmonių, galinčių parūpinti šaunamųjų ginklų, kelionės dokumentų, suklastotų kelionės dokumentų, tai padeda įgyvendinti jums ketinimus. Ir paskutinis elementas yra finansavimas. Toliau Kitas dalykas - e, išpolių įvairovė ir veikimo būdai. Įvairūs veikimo būdai. Ir Bataklane, ir Briuselėje matėme, kad išpolis buvo sudėtingas, kompleksiškas, tačiau tuo pačiu metu vyksta daug ir spontaniškų išpolių, pavyzdžiui, naudojant e, kirvius, e, peilius arba net sunkvežimius bet atrodo, kad vis dažniau yra nusitaikoma į vadinamosius minkštuosius taikinius, ne, ne tik į simbolinius taikinius, kaip buvo anksčiau. Taip pat padaugėjo išpolių prieš vakariečius musulmoniškose šalyse. Tai daro įtaką turizmui, nes daugelėje šių šalių - Tunise, Turkijoje, Egipte - turizmas yra svarbus ekonomikos ramstis. Taigi tokie yra šeši aspektai, kuriuos minėjau paminėti. Kai kalbame su žvalgybininkais, e, žvalgybininkai yra sunerime, teigia, kad yra sunerime dėl dar penkių dalykų. Visų pirma, yra baukštojama, kad islamo valstybė gali palaipsniui pereiti prie kitų veikimo būdų. Pavyzdžiui, automobilinių bombų. Mes žinome, kaip Mm, yra daug mokomasi gaminti savadarbius e, sprogmenis, kuriuos galima panaudoti mm, automobiliuose. Kitas dalykas yra cheminiai ginklai. Antras elementas - grįžtantis asmenys, e, ko, kovotojų mm, judėjimas ir kaip bus, kai žlugs kalifatas, kaip mes tvarkysimės su ne šimtais, netgi o tūkstančiais kovotojų, kurie norės persikelti į kitus karštuosius taškus, turbūt akivaizdžiausias pavyzdys būtų Libija, kur tie asmenys bandys slėptis ir mums teks tvarkytis su dideliais jų skaičiais ir Taip pat jų profiliai bus labai įvairūs. Turėsime vadinamusius pirmosios linijos kovotojus, taip pat tam tikrus ant, antrailius e, kovotojus ir kovotojų mm, žmonas ir, ir vaikus. Mes žinome, kad jau yra gimę maždaug 400 e, vaikų, kovotojų vaikų. Kitas dalykas - Sirijos išeivių pažeidžiamumas. Mes matome, kad kai kuriuose valstybėse narėse, ypač Vokietijoje, salafistų organizacijos jau dabar bando verbuoti asmenys pabėgėlių stovyklose. Ir tai nėra joks sutapimas, nes kuo labiau bus pakengta pabėgėliams, tuo labiau įsisiubuos tas užburtas ksenofobijos ir priešiškumo ratas. Ketvirtas susirūpinimą kelintis dalykas yra Libija. Nors ir pasiekėme tam tikros sėkmės ir toje vis dėlto islamo valstybė veikia Libijoje ir panašu, kad Libija tampa mm, islamo valstybės baze ir iš ten gali būti planuojami išpoliai Europoje. Ir paskutinis dalykas būtų didelė klaida užmiršti Al-Qaidą ir ypač Džabatal Nusra. Nors e, e, ši organizacija persivadino Džabat Al-Sham, e, vis tiek tai tebėra ta pati Al-Qaeda organizacija. Ji šiuo metu galbūt ir kovoja su Asadu, tačiau uh, turi ir daug e, galimybių taikytis į vakarus ir, žinoma, tai labai siejasi su aviacijos saugumu. Taigi tiek būtų informacijos ir praktikos iš pastarojo meto išpolių. Koks turėtų būti mūsų atsakas? Na, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad iš Briuselio yra gerų žinių, nes įvairios institucijos vis labiau mobilizuojasi ir yra pasirengusios ir pasiryžusios e, kovoti su tais iššūkiais. Pirmininko, komisijos pirmininko sprendimas paskirti e, komisarą, atskirą komisarą, kuris būtų atsakingas už saugumo klausimus, yra labai geras sprendimas. Matėte du pastarosius komisijos komunikatus. Vienas buvo skirtas prevencijai, kitas saugumui. E, ten buvo dėstoma saugumo sąjungos esmė, jos turinys Buvo pateikta nemažai gerų pasiūlymų, kurie turėtų smarkiai sustiprinti ES darbą ir daug prisidėti prie vidaus saugumo. Ir naujasis komisaras yra, atsiprašau, vyriausioji įgaliotinė yra įsipareigojusi e, užbaigti susitarimus dėl kovos su terorizmu viduržėme jūros šalise ir uh, pastarosiomis savaitėmis mes stengiamės teikti pagalbą toms šalims. Lankėmės Egipte, Jordanijoje, Libane, Tunise, Alžyre, stengiamės teikti paramą šioms e, šalims. Ir žinoma, Europos e, vadovų taryba per neformalų susitikimą Bratislavoje padarė išvadų, pirmininkas Tuskas yra pasiryžęs skirti labai daug dėmesio kovai su terorizmu ir matėte ir ministrų pirmininkų, valstybių vadovų e, sieki padaryti reikšmingos pažangos e, keičianti žvalgybos duomenimis ir taikant naujas priemonės kovojant su radikalėjimu. Ir Dar prieš atsakymas į jūsų klausimus noriu trumpai apžvelgti iššūkius, kuriuos matau. Tų iššūkių yra daug, bet aš paminėsiu penkis. Pirmasis yra visiškai akivaizdus. Tai yra informacijos rinkimas, informacijos mainai, dalymasis informacija ir informacijos analizė. Mūsų čia laukia daug darbo. Visų pirma, komisija siūlo mm, sukurti dvi naujas duomenų bazės, visų pirma, ESTA asmenims, kurie atvyksta ES be vizų ir atvykimo ir išvykimo sistema. E, dėl šių sistemų bus priimti tarybos sprendimai. Ir jie bus labai svarbus sudėliojant visus taškus anti. Antras dalykas mm, uždavinys, kurį man patikė, patikėjo Europos vadovų taryba. E, tai yra įvertinti, kaip valstybės narės e, naudojasi ir suveda duomenys į dabartinės duomenų bazės. Ir čia aš turiu pripažinti, kad e, visos valstybės narės per pastarosius mėnesius padarė didelę pažangą. Na, dar nepasiekėme visų tikslų, ne visos duomenų bazės viską atspindi, atspindi visas tendencijas. Bet tuo pačiu metu turime pripažinti, kad valstybių narių indėlis tikrai pagerėjo. Ir pavyzdžiui, Europole visos valstybės narės jau dabar prisijungusios prie sieną tinklo. Per konfidencialius tinklus dauguma valstybių narių turi paskyrusios savo ryšių pareigūnus į interneto skyrių, taip pat daug daugiau informacijos suvedama apie keliones. Dar norėčiau paminėti ir SIS sistemą. Šiuo metu tai yra veiksmingiausia priemonė padedanti keistis e, žvalgybinę ir teisės saugos informaciją. Ir perspėjimai e, dėl slapto sėkimo. E, tie perspėjimai yra labai svarbus. Tų perspėjimų 2000, nuo 2004 iki 2016 metų padaugėjo 400 e, procentų ir dabar turime 9,5 tūkstančio perspėjimų. Tai yra tikrai įspūdingas skaičius. Artimiausiomis savaitėmis labai svarbus klausimas bus štai, koks ir kiek suprantu, jūsų komitetas dalyvaus mm, šiame darbe. Tai yra e, užtikrinti įvairių duomenų bazių saveikumą. Tai yra pats svarbiausias uždavinys mums visiems, jeigu norime sudėlioti visus taškus ant į. Tai bus sudėtingas uždavinys, bet jį reikia e, atlikti nusiteikus atvirai. Aš puikiai žinau, kokių yra duomenų apsaugos apribojimų ir viena iš duomenų apsaugos E, tai auksinių taisyklių yra duomenų paskirties apribojimas. Tai reiškia, kad duomenų negalima naudoti kitiems tikslams, nei tie, kuriems tie duomenys yra surinkti. Bet jeigu mes norime sudėlioti visus, visus taškus ant į, jeigu norime, kad valstybės sienos apsaugos pareigūnai dirbtų sėkmingai ir kad e, galėtų iš tų didelių migrantų srautų išskirti, kas yra tikrieji prieglopšio prašytojai, kas yra uh, E, tiesiog migrantai, o kas yra džihadistai. Reikia, kad e, tos tarnybos turėtų prieigą prie biometrinių duomenų. Ir mes čia turime pasitelkti privat, taip pat ir privatumo taisyklės ir užtikrinti griežtą duomenų apsaugą. E, klausimą reikia spręsti nusiteikus atvirai. Komisija yra įsteigusi aukšto lygio darbo grupę, kuri posėdžiavo jau du kartus. Esu įsitikinęs, kad bus parengtas E, didelio užmojo pasiūlymas, jis turėtų būti parengtas kitų metų birželį. Trečias aspektas, kuris kelia turbūt dar daugiau iššūkių, yra ES lygių sukurti tam tikrą, nutiesti tam tikrą tiltą tarp Europolo įsteigto kovos su terorizmu centro, kuris veikia labai gerai, ir platformos, kurią kuria saugumo, kurią sukūrė saugumo tarnybos, vadinamoji kovo su terorizmu grupė. E, bus sunku tai padaryti, nes čia yra tam tikro pribojimų. Visų pirma, todėl, kad e, žvalgybiniai duomenys yra valstybių narių kompetencija ir nepatenka į ES kompetencijos rytį. Vis dėlto aš manau, kad ir čia reikės tam tikrų veiksmų. Ir galiausiai Du duomenų dalymosi aspektai, kuriuos reikėtų panagrinėti. Vienas tai yra šifravimas. Kai kurios valstybės narės norėtų, kad e, komisija pasvarstytų, ką reiktų daryti, kaip padėti žvalgybos ir teisės saugos e, institucijų bendruomeniai gauti prieigą prie duomenų, bet ne nepadaryti tos sistemos pažeidžiamos, tai reiškia, kad reikia šifravimo. Kitas dalykas, komisija ir komisarė Jūrova jau ieško būdų, kaip paspartinti prieigą prie duomenų, kurie yra saugomi duomenų debesyse Junktinėse Amerikos valstijose. Čia mums reikia greitos ir paprastos prieigos kuri būtų suteikiama be teisinės pagalbos prašymų procedūros, kuri būna ilga ir sudėtinga. E, taigi tokie darbai mūsų laukia ir naujausias komisijos komunikatas yra tikrai gera žinia. Jame kalbama apie tai, kad reikia daug investicijų į prevenciją. E, na, žmonėms dabar sunkiau pat patekti į Siriją, tai yra gerai, tačiau vis dėlto daug žmonių radikalėja ir pasiduoda įtakai e, internete. E, šiemet mes numatome dar vieną susitikimą su interneto bendrovėmis. Iš jų aš tikiuosi tikrai daug. Mm, tikiuosi, kad jos greitai pašalins mm, neteisėtą turinį. Manau, kad vienas iš būdų tai daryti būtų automatizuotas pašalinimas. Taip pat manau, kad interneto bendrovės galėtų teikti pagalbą ir pilietiniai visuomeniai ir kad atsirastų nuosaikesnių balsų, kad būtų plėtojamas vadinamasis prieš priešinis naratyvas. Taigi, dar vienas dalykas, apie kurį kalbama komisijos komunikate. Kaip Mm, gal numatyti finansavimą kovai su terorizmu ir radikalėjimu įvairiose programuose, tai yra švietimo, jaunimo, e, darbo vietų kūrimo, sporto ir taip toliau. Manau, kad e, taip mes tikrai galėtume daug daugiau pasiekti ir poveikis būtų didelis. Žinoma, tai turėtų būti e, atskiras dalykas, nereikia čia vadovautis vien kovos su terorizmu tikslu, tačiau prevencijos rytie tikrai daug ką galima nuveikti. Ir galiausiai reabilitavimas. Manau, kad šį dalyką šiame komitete aš jau minėjau. Mes dar nesame pakankamai pasistumėję į priekį šioje srityje. Jeigu norime priemonių rinkinio, kuris padėtų mums e, kovoti su, susitvarkyti su dideliu grįžtančių kovotojų skaičiumi. E, Reikia įvairių priemonių, kalėjimai neturi būti vienintelis variantas. Toliau sienos, šis klausimas jums yra, yra puikiai žinomas, tai yra ir Frontex veiklos pertvarkymas, ir kovas su dokumentų klastojimo. Mes taip pat tikimės, kad greitai bus pakeistas Šengeno sienų kodeksas nes labai svarbu, kad šis teisės aktas būtų patvirtintas. Na, per daug neišsiplėsiu apie paskutinį aspektą, tai yra išorės aspektą. Jeigu norėsite, apie tai galėsiu paaiškinti vėliau. Ačiū labai atleisti, kad turėjau Jūs nutraukti šiek tiek anksčiau, tačiau neabejoju, kad mūsų nariai turės itin išsamių ir detalių klausimų, tad nedelsdamas norėčiau suteikti žodį jiems. Pradėsime nuo Barbaros Katrikas. Ir kolegos, galiu suteikti Jums po dvi minutės Jūsų klausimams ar pasima, pasisakymams, nes net nebejoju, kad visi norėsite tarti žodį. Dėkoju už šį pasisakymą. Labai konkretų ir turiningą pasisakymą. Iš tikrųjų, nėra lengva šiais laikais kovoti su terorizmu. Vis dėlto, man atrodo, kad patys svarbiausi iššūkiai mūsų bendroje kovoje su terorizmu yra keitimasis duomenimis, spartus keitimasis duomenimis realiu laiku, kad būtų galima kovoti su terorizmu ir užkirsti kelią tragiškiams įvykiams. Jūs sakėte, kad yra sunku gauti duomenų iš valstybių narių, bet mes galime pasitelkti kitokias priemonės. Jūs minėjote tas kitokias priemonės. Ir todėl norėčiau jūsų paklausti, kokiamis kitomis priemonėmis mes galime pasinaudoti, kokios tai yra kitos priemonės. jeigu valstybės narės institucija atsisako teikti duomenis, tai turbūt ir lieka vienintelė galimybė pasitelkti kitas priemonės. Bet galbūt būtų galima ieškoti vairių būdų, kaip įveikti tos sunkumus, kurių dabar kyla. Sippel, Ačiū labai dabar žodis Birgit Sipel. Ačiū labai. Visų pirma, atsiprašau už tai, kad pavėlavau į posėdžio pradžią, bet kuriuo atveju turiu keletą konkrečių klausimų, kuriuos norėčiau pateikti. Visų pirma, dėl keitimosi duomenimis, keitimosi informacija. Mano supratimu, tai nėra tokia e, lengva pasirinkimo situacija, kai galima rinktis, ką tik nori. Juk jeigu turime informacijos apie tai, kad kažkas kelia riziką, be abejo, e, E, norima e, pasidalinti tą informaciją su visais. Tačiau kalbant apie tuos bendruosius kriterijus, apie jų nustatymą ir asmenų įtraukimą į galimą rizikos sąrašą, štai kur kyla klausimas, ar greitai bus parinkti tie kriterijai, ar dar reikia daug darbo atlikti dabar dar dėl iš užsienio šalių atvykusių kovotojų įdomu, kokiais keliais naudojasi tie žmonės patekdami į Europą. Ir aš įsivaizduoju, kad jas tikrai nenori siūsti gerai e, apmokytų kovotojų kažkokiais nesaugiais keliais e, ar prašyti jų keltis tais nesaugiais laivais per, pavyzdžiui, viduržėmio jūrą, tačiau kokiais būdais tie žmonės patenka į Europą. Uh, Taip pat jūs kalbėjote apie prevenciją, apie keitimos informaciją, kontrolę ir tai, jog tie dalykai yra susiję, tačiau, man atrodo, nemažiau svarbu keistis informaciją tarp socialinių darbuotojų, tarp kitų suinteresuotųjų šalių, vietos valdžios institucijų. Man susidaro toks įspūdis, kad nemažai tų pažeidėjų atvyksta ne kaip trečiųjų šalių piliečiai. Dažniausiai jie jau anksčiau yra atvykę į Europą, gyvena čia kurį laiką. Ir man atrodo, kad jie buvo radikalizuoti jau daug anksčiau, kai apsigyveno Europoje. Tačiau atveju reikia kalbėti apie bendradarbiavimo šioje plotmėje sustiprinimą. Man atrodo, kad mes daug lėšų išleidžiame, daug darbuotojų turime, kalbant apie pasienio kontrolę, apie pasienio patikras ir sienų apsaugą, taip pat apie keitimas informaciją tuo lygiu. Tačiau panašu, jog per mažai daroma kalbant apie e, tam tikrą prevenciją ir patikrinimus vietoje ES valstybėse narėse. Ačiū labai, Birgit. Prieš suteikdama žodį kitam nariui, norėjau kai ką pridurti, tačiau matau, kad kolega, e, kuris prašė žodžio, kol kas neatvyko, tad taip pat prieš teikdama žodį ponui Kirkovui norėjau pasakyti, kad tai yra jo paskutinis posėdis, jis dėja su mumis turės atsisveikinti ir jis E, tas Junktinės karalystės lordų rūmų atstovu, tad norėčiau padėkoti jam, padėkoti viso komiteto vardu už jo puikų darbą kaip e, koordinatorius ir kaip mūsų komiteto narys. Akivaizdu, kad mūsų komitetas tikrai nėra lengva darbo vieta, tad džiaugiuosi kolega, kuris tiek daug pasiekė, linkiu jam kuo didžiausią sėkmės lordų rūmose. Junktinės karalystės parlamente ir žinau, kad jis yra itin proeuropietiškai nusiteikęs, nebejoju, kad tęs darbą tą pačią vagą ir lordų rūmose. Ačiū. Kągi, dabar žodis jums. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Na, paskutinis mano darbas komitete bus e, sudalyvauti balsavime, juk tai yra bene svarbiausias mūsų atliekamas darbas. Ir be abejo, taip pat norėčiau padėkoti Jums už tokius šiltus žodžius. Aš pats parlamente dirbu 17 metų ir turbūt būtų galima tikėtis, kad su tokia ilgalaikė patirtimi e, mano atliekamas darbas e, turėtų tobulėti ir aš pats turėčiau tobulėti. O mūsų šios dienos prelegentas, kaip suprantu, devynerius metus dirba savo dabartinėje pozicijoje ir net nebejoju, kad tos atsakomybės rytis, kurias jis yra prisijėmęs, tie darbai, kuriuos jis atlieka, e, tampa vis svarbesni bėgant laikui. Man atrodo, kad jo devyniarių metų patirtis yra itin naudinga mums visiems, tai padeda apsaugoti ir mūsų ES piliečius. Ir norėčiau užduoti du klausimus. Pirmasis jų yra toks. Suprantu, kad jūsų Darbas tikrai yra svarbus. Tačiau, kalbant apie kovos su terorizmu koordinatoriaus darbą, čia trūksta tokių teisėkuros įgaliojimų. Ir man atrodo, kad mes savo komitete, netgi visame parlamente turėtume garsiai kalbėti apie jūsų darbo svarbą, apie jūsų vaidmenį kovojant su terorizmu. Man atrodo, kad jūsų darbas tikrai yra įtin svarbus, tad norėčiau jūsų paklausti štai ko. Kaip CTC e, koordinuos savo veiklą su neseniai įsteigtu Europolo kovos su terorizmu centru ICTC. Ir tai be abejo labai džiaugiuosi, kad už saugumą atsakingas naujasis komisaras yra Britas Julianas Kingas. Ir taip pat būtų įdomu sužinoti, kaip jis žiūri į savo vaidmenį, į savo darbą, kalbant apie veiklos koordinavimą. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad tikrai darbas šiame komitete buvo itin įdomus. Taip, pirmininkė, jūs taip pat buvote teisus, Vis dėlto manau, kad savo darbo nebūčiau galėjęs atlikti tinkamai čia, jeigu nebūčiau bendradarbiavęs su visų frakcijų, su visų politinių įsitikinimų kolegomis. Kaip bebūtų, mes visi siekime bendro tikslo, tai yra ES piliečių gerovės. Todėl tikiuosi, kad mūsų komitetas ir, ir toliau tinkamai atstovaus šias vertybės ir šios siekius. Ačiū dabar Cecilija Vikstrom, prašau. Ačiū. Norėčiau suteikti žodį savo kolegijai Sofijai. Ačiū ir atleiskite už sumaištį. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Dekarpovui už jo pristatymą. Pradėsiu nuo pastabėlė susijusio su to, ką ką tik sakė ir ponas Kirchovas. Visų pirma, džiaugiuosi tuo, kad Europos komisijas turi tokią naują veiklos rytį, nes būtent čia teisėkuros iniciatyvos, politikos iniciatyvos yra įtin sveikintinos. Ir visada maniau, kad jūsų darbas yra labai svarbus, tačiau iš kitos pusės esate tokioje nedėkingoje padėtyje, nes neturite jokių teisėkuros įgaliojimų, tačiau ir atsiskaityti tarsi prieš nieką nereikia. Na ir galbūt šiek tiek jūs paprovokuosiu. Turiu pasakyti, kad šiek tiek nusivyliu tuo, jog tarsi mūsų sutikimai tampa tokie nuspėjami. Kieskart, kai susitinkame, jūs kalbate apie daugiau įgaliojimo, apie intensyvesnį duomenų rinkimą, skundžiatės apie tais ribojimais, e, kuriuos tenka patirti dėl duomenų apsaugos teisės aktų. Na, tiesą pasakius, iš tokios mens kaip jūs tikėčiausi didesnės pagarbos demokratijai, teisės viršenybei, pagrindiniams teisėms. Man atrodo, kad iki šioliai jūs visada m, tarsi niekindavote tas pagrindinės teisės ir manydavote, kad tai yra nereikalingas apsunkinimas. Taip, kalbant apie komisijos veiksmą, veiksmus, jie daug dėmesio skiria įgyvendinimui ir Panašu, kad mes neretai priimame teisės aktus vieną po kito, tačiau prieėjus prie įgyvendinimo fazės, ta pažanga, tas progresas sustoja ir viskas užstringa vietoje. Ir kalbant apie keliaivių domenų įrašų direktyvą, visai nesiniai komisijai pateikiau klausimą tiek ir raštu, tiek ir žodžiu, dėja atsakymo negavau. O tai yra būs iš taiko. E, kaip įgyvendinama PNR direktyva. Jau praėjo šeši mėnesiai po jos patvirtinimo. Kalbėjau apie tai su komisaru Kingu. Žinau, kad gal viena ar dvi šalis pradėjo jos įgyvendinimą, tačiau dėja tik tiek. O kai reikėjo patvirtinti direktyvą, dėja jautėme didžiulį spaudimą ir skubinimą. Uh, Tačiau dabar viskas sustojo. Kalbant apie keitimąsi duomenimis, taip suprantu, kad e, visi pritarėme tam, kad reikia gerinti keitimosi duomenimis procesus tarp valstybių narių. Vis dėlto nerima man kelia štai kas. Mes visi kalbame apie techninės e, tarpusavio sąveikos e, apie techninius tarpusavio sąveikos elementus ir vis dėlto matau tam tikrų nerimą keliančių iniciatyvų, kai kalbama apie kažkokį tai vieną, e, vieno bendro domenų centro įsteigimą, taip pat apie e, bendrą paieškos sistemą e, ir kitas suderintas sistemas, tačiau Nekalbama apie skaidrumą, demokratinę priežiūrą, galimybę susipažinti su dokumentais. Tad susidaro toks įspūdis, kad kalbate apie tokios didžiulės, milžiniškos domenų bazės įsteigimą, tačiau nebūtų atliekami jokie patikrinimai ir nebūtų užtikrinama tinkama pusiausvėra. Ačiū, Janas Albrechtas, prašau. Ačiū labai. Norėčiau padėkoti ponui Dekerchovui už jo pristatymą ir pateiktą informaciją. Norėčiau pratesti Sofijai mintį. Ji kalbėjo apie įgyvendinimo svarbą. Taip, jūs esate skiriamas valstybių narių ir aš pats savęs tiesą pasakius nekartą esu klausęs, e, ką konkrečiai jūs koordinuojate. Kalbant apie valstybės narės, parlamentą, komisiją, visi e, siekia didesnio koordinavimo. Tačiau galbūt reikėtų kalbėti ne apie tai, reikėtų kalbėti apie tai, jog reikia konkrečių priemonių, kurios užtikrintų, kad viskas būtų tinkamai koordinuojama. Tad tarsi to koordinavimo norima, tačiau niekas nenori būti koordinuojamas pats. Taip pat man susidaro toks įspūdis, kad visi nori e, intensyvesnio keitimosi reikalingą informaciją, tačiau tos tą informaciją dalintis, ją pateikti niekas nenori. Ir man atrodo, kad reikėtų keisti tokį valstybių narių požiūrį. Nes susidaro toks įspūdis, kad vis daugiau ir daugiau naujų priemonių sukūriama, tačiau galbūt reikėtų pradėti ne nuo to galo, reikėtų įgyvendinti tai, dėl ko jau buvo anksčiau susitarta. Mhm. Ir kalbant apie Libę komitetą, taip pat apie Europos parlamentą, 14 metais balandžio mėnesį buvo susitarta dėl Europos tyrimo orderio direktyvos. Ir buvo treji metai duoti valstybėms narėms įgyvendinti tą direktyvą. Tas laikotarpis jis turėtų baigtis kitų metų balandžio mėnesį, tad liko apie pusmetis iki to galutinio termino ir būtų įdomu sužinoti, kaip valstybėms narėms sekasi įgyvendinti tą direktyvą. Neretai bendrauju su uh, valstybių narių vyriausybių atstovais, tačiau jie net nežino apie tokį dalyką. Ir man atrodo, kad tai yra viena centrinių, viena svarbiausių priemonių susijusių su keitimus informacija, su tarpusavio pripažinimo priemonėmis, tyrimo priemonėmis. Tai tiesiog yra geresnio policijos ir e, teisėtvarkos pareigūnų bendradarbiavimo pagrindas, tad būtų įdomu sužinoti, ar čia vyksta kažkokia pažanga. Dar vienas dalykas kuris mane stebina, tačiau gerąją prasme yra tai, kad jūs kalbėjote apie Europolą, kalbėjote apie jų turimą informaciją e, dėl įtariamųjų teroristinėje veikloje ir tai, kad e, dažniausiai tokie asmenys jau buvo žinomi teisės saugos pareigūnams kaip nusikalteliai. Tad kalbant apie tas naujas priemonės rinkti informaciją apie tokius asmenis, E, kurie nėra susijęti su jokiais nusikaltimais, jokia rizika, jokiais įtarimais, juk visai nesiniai buvo balsuota dėl PNR direktyvos, jos įgyvenimas kainuos 500 milijonų eurų. Ir man atrodo, kalbant apie tuos to neaktualius asmenis, nežinau, ar reikia rinkti tokius duomenis. Juk yra kūriamas vis naujos priemonės, pasienio patikros priemonės, tačiau reikėtų tikrinti nusikaltelius, o ne keliaut, keliaujančius asmenys, net ne turistus, e, kurių gyvenimas dar labiau apsunkinamas. Ir štai 500 milijonų eurų reikės išleisti galbūt ne visai reikalingiems dalykams. Milijonai investuojama, o pats Europolas kalba apie tai, kad reikėtų dar daugiau pinigų investuoti į bendrasias tyrimų komandas, nes to reikia praktikoje būtent vietos valdžios pareigūnai dirba kalydami nusikaltelius, teroristus ar dydami nusikaltelių tinklus, tačiau dėja sudėtinga tai padaryti, nes joms trūksta lėšų, trūksta darbuotojų. Tad galbūt reikėtų kažkaip kitaip nukreipti mūsų prioritetus ir ne visą laiką investuoti vien tik į naujas sistemas, tačiau ir pažiūrėti, kaip protingiau būtų galima tas lėšas panaudoti. Julianas Kingas e, paskirtas e, sąjungos saugumo komisaru komisijoje, kalbėjo apie užšifruotus prietaisus ir būtų įdomu daugiau apie tai sužinoti. Man atrodo, kad mes tarsi e, praleidžiame viską pro pirštus, juk dabar tiek daug informacijos surinkama apie kasdienį gyvenimą, apie kiekvieną mūsų žingsnį. To anksčiau niekada nebuvo daroma. Tad ar tikrai kyla problemų dėl to, jog sudėtinga gauti tokios informacijos, ar dėl to, kad trūksta personalo, sudėtinga tą personalą apmokyti. Tad būtų įdomu daugiau apie tai sužinoti. Thank you very much. Uh, Peter Niedermüller, please. Thank you very much. Ačiū labai už jūsų pristatymą. Kalbėsiu labai trumpai. Daug kartų paminėjote, kaip uh, svarbu apsaugoti sienas, koks svarbus yra pasieniečių darbas, visiškai tam pritariu, nes kalbant apie saugumą, žinoma, tai yra labai svarbu. Bet e, reikia kalbėti ir apie prevenciją. E, jūs e, pasakėt tik vieną sakinį šią temą ir jis buvo labai svarbus. Jūs kalbėjote apie didelės investicijas į prevenciją. Noriu pasiteirauti, ką konkrečiai turite omenyje, kokios tai galėtų būti investicijos į kokias konkrečias sritis ateityje. Ačiū, kolegos, uždarau kalbėtųjų sąrašą, nes žinoma, klausimų labai daug. Taip, taip, jūs esat sąraše. Mr. Boney, Mrs. Voutmans, uh, Mrs. Kienge and Mrs. Winberg. And that's it, okay? So that's the list closed. Um, Anna. Anna, prašom. Dėkuoju. Kalbėjote apie tai, kad reikėtų keisti veikimo būdą, modus operandi ir um, e, tai e, gali būti siejama ir su cheminiais e, ginklais, ką daro ES valstybės, nes jau dabar tokių ginklų galima įsigyti. Kalbant apie sprogmenis ir šaunamuosius ginklus, praeitą savaitę šio parlamento nariai ir aš taip pat lankėmės Malmėje, kur vakar buvo sprogimų ir ten kalbėjome ir apie įvairius sprogmenis, kalbėjome apie tai, kad galbūt galima būtų parengti bazinį veiksmų planą šioje srityje. Man atrodo, kad jis dar nėra įgyvendinamas. E, ir jau net nekalbame apie brandulinių įrenginių saugumą. Kalbėjote šiek tiek apie poveikį saugumui. Gerai, viskas gerai, sienų apsaugą reikėtų stiprinti, bet e, kaip su saugumu mūsų teritorijoje? Ar mūsų vyriausybės uh, rūpinasi saugumu, jeigu nesirūpina e, tais nelydimais nepilnamečiais, kurie yra dingę? Ar tikrai rimtai yra rūpinamasi e, saugumu, jeigu yra pažeidžiamos e, žmogaus teisės tų žmonių, kurie jau yra atvykę į ES, gyvena stovyklose? Dingsta, yra labai pažeidžiami, yra labai daug e, galimybių nusikaltėlių tinklams pasinaudoti situaciją. Keleivių duomenų įrašai. Tai tarsi buvo e, tokia panacėja, atrodė, kad e, tai turėtų būti universali priemonė visoms problemams spręsti. Bet e, kaip e, su privačiais lėktuvais, pavyzdžiui, Saudo Arabijos e, princas e, nusileido praeitą savaitę Beirute ir ten buvo didžiulis krovinys, kuris gali būti panaudotas bet kaip, kuriuo gali pasinaudoti Daesh ir taip toliau. Kaip dėl keleivių duomenų įrašų, kalbant apie privačiuosius skrydžius? Kalbant apie didelės investicijas. Žinoma, reikėtų stebėti, ką daro valstybės narės. Galbūt e, galima būtų e, patiems daryti investicijas, nepasikliauti vien tik tai Saudo Arabijos e, ir kitų to regiono valstybių investicijomis ir šitaip dar kovoti su radikalėjimu ir ekstremizmu. Ačiū, pirminkė. Minėjote, kad e, internetas vaidina labai svarbu vaidmenį, skleidžiant propagandą e, susijusią su ekstremizmu ir radikalėjimu. Galbūt galėtumėte mums šiek tiek papasakoti apie tai, kaip vyksta bendradarbiavimas su interneto paslaugų teikėjais ir e, kitomis bendrovėmis, kurios dirba šioje srityje, siekiant kovoti su terorizmu. Uh, Dėkuoju, pirmininkė, panas Gerhof. Per pastaruosius kelis mėnesius e, tapome kelių duristinių išpolių e, liudininkais, e, žuvo daug Europos piliečių. Policija, kitos tarnybos kovoja su kitais įvairiais, įvairiais kitais samokslais ir planais įvykdyti tokius išpolius, bet to baiminamasi, kad teroristai gali naudotis migracijos srautais, kad patektų į Europos Sąjungą. Mūsų e, šalis e, Bulgarija e, šimtų procentų kontroliuoja visus išorės sieną kertančius asmenis. Ar galite mus patikinti, kad E, jų e, kitų valstybių narių teritorijose turistai nepatenka į migrantų gretas, kad tai yra kontroliuojama. Juk e, valdžios institucijos privalo stebėti migrantų srautus, kad užkirstų kelią teroristams patekti į ES teritoriją. Be to yra jungtinių tautų rezoliucija dėl žmonių stebėsienos siekiant užkirsti kelią teroristų išpoliams, koks e, yra parengties lygis Europos oro uostuose siekiant e, išvengti išpolių, užkirsti jiems e, kelią, kokiu priemonių įmamasi pačiose oro uostuose. Ar reikia kokiu nors naujų ES teisėkuros iniciatyvų šiais klausimais? Ačiū. Ačiū. Pirminkė pranešėjau. Labai įdėmiai klausiausi visko, ką pasakėt. Žinoma, buvo rimtų incidentų didmešiuose, bet e, neseniai Belgijoje ir mažų miestų e, merai išsakė susirūpinimą, kad jeigu išpolis būtų įvykdytas mažesnėme miestelėje, kažin ar būtų priemonių įveikti jo pasiekmes, ar būtų e, tarnybų, kurios buvo pasiruošusios e, e, reaguoti. Ar turite kokios nors informacijos apie tai? Minėjote, kad e, mums kelia susirūpinimą veikimo būdas, e, cheminiai ginklai, bet e, galbūt taip pat turite informacijos ir apie naujus taikinius, kuriais galėtų tapti mažesni miestai. Galbūt turėtumėte tokios informacijos, kad valstybės narės ir mažesni miesteliai taip pat būtų pasiruošę. Ačiū. Noriu pateikti du klausimus. Pirmiausia, dėl nelydimų nepilnamečių. Ar yra kokia nors strategija skirta tokiems nepilnamečiams, kurie tampa organizuotų nusikalstamumo aukomis, dinksta? Tai iš tiesų labai pažeidžiama asmenų grupė ir tie, kas nori manipuliuoti padėtimi, išnaudoti nepilnamečius kaip prekes, yra labai palankios sąlygos tai daryti. Be to yra sąsajų ir su priekyba žmonėmis. Kitas mano klausimas yra dėl integracijos. Ar yra politinės valios spręsti šį klausimą? Daugelis žmonių turi savarankiškai spręsti šias problemas. Mm, ar yra kas nors daroma, ar yra kokios nors informacijos šią temą? Dėkuoju. Ačiū. Aš pavėlavau, todėl negirdėjau jūsų žanginio pasisakymo, bet norėčiau padėkoti Jums už Jūsų atliekamą darbą ir labai tikiuosi, kad visi veiksmai bus įgyvendinti, nes labai svarbu e, užtikrinti kontrolę, svarbu turėti PNR duomenis. E, praėjusią savaitę su Ana Gomeš lankėmės e, Malmė ir žiūrėjome, kaip yra kontroliuojamos sienos ir matėme, kaip yra svarbu užtikrinti tinkamą sienų kontrolę. Malmo yra miestelis, kuris šiuo metu dega. Neseniai buvo sudeginta, sudeginti 35 automobiliai. Taip pat maždaug prieš metus E, ponė Kerkovai, skaičiau su jumis interviu. Jūs sakėte, kad e, mažai tikėtina, kad e, yra ryšys tarp imigracijos ir terorizmo. Ar jūs ir dabar taip kalbėtumėte, ar dabar sakytumėte, kad nėra ryšio tarp terorizmo ir migrantų, ar vis dėlto tas ryšys yra? Mes matome, kaip žmonės atvyksta laivais, ir vėliau vykdo teroristinius išpolius Belgijoje, Tunise, tai kelia didelį susirūpinimą. Ir dabar prieš save turiu išpolių sąrašą, tas sąrašas nuolat ilgėja. Manau, yra akivaizdu, kad reikia labai griežtai reaguoti, kad būtų užkirstas kelias tiems teroristiniams išpoliams. Tai rodo, kad visiems labai rūpi jūsų pristatyta tema, bet to e, reikia nuolat kalbėti apie koordinavimo priemonės tarp valstybių narių, nes e, iš tiesų e, reikia tokių skubių koordinavimo priemonių ir apie tai kalbėjo ir komisijos narys. Buvo pateikta nemažai įsamių klausimų, laiko daug neturime, bet galbūt galėtumėte pabandyti kai kuriuos klausimus sugrupuoti kartu ir juos atsakyti. Žinoma, jums prireiks laiko tam padaryti, nes jų buvo nemažai ir jie labai geri. Taip, ačiū, dėkuoju už klausimus. Pradėsiu nuo to, ką, ką tik buvo pasa kas ką tik buvo pasakyta. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums už darbą šiame komitete ir man tikrai teko dalyvauti įvairiuose klausimuose ir pamėginsiu kuo geriau atsakyti jūsų klausimą. Decided by heads of state and government, not by myself. Ypač e, reikėtų paminėti jūsų darbą su PNR dosie. Iš tiesų, kartais jaučiamės bejėgiai ir e, faktiškai galime kažką nuveikti e, tik tai užtikrindami pasitikėjimą ES, jos institucijomis. Tai jau gana svarbus žingsnis į priekį. Negaliu pats vertinti, ar man pavyko tai padaryti per devynerius metus, bet e, nuolat gaunu visų valstybių narių paramą valstybių ir vyriausybių vadovai, ko gero, e, taip pat mano, kad reikia laipsniškai, pažingsniui kurti tokį pasitikėjimą. Tai nelengva, bet tai būtina norint suartinti įvairias bendruomenės prokurorus, teisėjai saugą, diplomatus, finansų ministrus, kad jie galėtų dirbti kartu. Ir tai savaime jau yra iššūkis. Be to, tai gana naujas dalykas Europai. Dažnai kalbame apie FTB Edgarui Hooveriui prireikė vos ne 40 metų, kad jis pasiektų panašių rezultatų ir dabar nacionalinė policija pakankamai e, pasitikė agentūra ir e, neblogai įspūdį sudaro ir tai, ką mums pavyko pasiekti per pastaruosius dviejus metus. Prieš penkerius metus, ko gero, būtų buvę dar sunku kaip nors vertinti padarytą pažangą, o dabar ji jau matoma. Ši sritis vis dar labai delikati ir apie tai kalbėjo ir mūsų vadovai visai neseniai. Ir Julian Kiln dar parodys. Tai, bet manau, kad Tai įrodo ir pačių piliečių susirūpinimas. Dauguma jų mano, kad reikėtų patys vaidinti svarbesnį vaidmenį užtikrinant saugumą. Ir manau, kad ir pirmininkas Junkeris, ir prezidentas Tuskas supranta tą svarbiausią žinę ir mes turime pasiekti rezultatų ir padaryti tai um, labai greitai. Uh, Žinoma, ponia e, Intfeld, e, nesiginčiusiu su e, jūsų tiesiai šviesiai išsakytą mintimi, kad nesu demokratijos šalininkas, kad esu antidemokratiškas. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad daug laiko praleidžiu trečiosiuose šalise, kad ten įdėkčiau įstatymų viršinybės, žmogaus teisų principus. Ir e, yra tikrai dar daug daugiau dalykų, kuriuos reikia spręsti. Taip pat buvo klausimas dėl integracijos. Manau, kad jeigu ignoruosime e, šį klausimą, tikrai susidursime su didelė islamofobija, ksenofobija. Taip pat labai Labai palankiai vertinu komisijos sprendimą įsteigti komisijos nario atsakingo už saugumą pareigas. Turėtų dalyvauti ne tik e, vidaus reikalų ir teisingumo generaliniai direktoratai, e, bet ir kiti e, komisijos nariai, kurie, pavyzdžiui, atsako už kultūrą, už švietimą. Ir manau, kad tikrai visi sutarėme, kad būtų puiku, jeigu dirbtume visi kartu. Ir ko gero, mano darbas galėtų greitai tapti nebereikalingas, jeigu komisijai pavyktų sparčiai įgyvendinti tokį bendratrapiavimo planą. Kalbant apie Europos um, tyrimo orderio gyventinimo ataskaitą, kalbėjote apie tai, kad uh, yra parengta ataskaita raštu. Nežinau, kiek valstybių narių uh, yra parengusios teisės aktus šią temą. Taip pat uh, dėl PNR negaliu pasakyti, kokia pažanga yra padaryta, nors žinoma visi remia šias priemonės. Kaip užtikrinti, kad valstybės narės daugiau dalytųsi Iki šiol mano vaidmuo buvo susijęs su tuo, kad turėjau visus įtikinti, nustatyti teisinės, techninės ir, ko gero, psichologinės kliūtis, e, kodėl daugiau nesinaudojame SIS, VIS, Europolo, Eurodac, Interpolo sistemomis. Galbūt e, tam tikrame etape turėsime rasti labiau teisinio pobūdžio būdų visą tai užtikrinti, užtikrinti tokius informacijos mainus. Tačiau jau dabar, man atrodo, yra padaryta gana didelė pažanga. Dėl kodavimo, šifravimo, tai svarbus klausimas. Ir man jis kelia tokį pat susirūpinimą kaip jums. Ar remiame uh, rimtas, stipres šifravimo priemonės. Mes, žinoma, visi rūpinamės privatumu, intelektinės nusavybės teisėmis, jų apsauga. Todėl kol kas amerikiečiai taip pat nerado sprendimo e, šioje srityje. Dirbsime toliau. kai kalbėjau, atrodo, kalbėjau ir apie rehabilitaciją. Reikia padėti valstybėms narėms įsteigti atitinkamas programas tiems, kas buvo radikalizuotas, kad jie galėtų reabilituotis. Žinau, kad e, tokių programų yra Prancūzijoje, bet man atrodo, kad daugelį šalių e, tokių programų, bent jų veiksmingų, tikrai kol kas nėra. Radikalėjimas kalėjimuose e, yra labai opus klausimas ir šioje srityje taip pat galima daug padėti. Švietimas, mokymas, man atrodo, šiame komitete jau kalbėjau apie tai, kad reikėtų apjungti milijoną jaunų europiečių ir um, milijoną jaunų mm, asmenų iš um, arabų pasaulio um, programoje panašioje į Erasmus ir uh, tai duotų gerų rezultatų. Daugelį universitetų uh, galima uh, dėstyti islamą, islamo studijas organizuoti, bet žinoma, tai e, turi savo kainą, tam pritariu. Dabar dėl interneto. Europolo informacijos internete žymėjimo padalinys tikrai yra pasiekęs labai uh, uh, gerų rezultatų. 92 procentai uh, gražinamų rezultatų yra sėkmingi ir uh, Um, įmonės, bendrovės, su kuriamis bendratarpiaujama, taip pat uh, puikiai dirba. Google uh, taip pat uh, kuria algoritmą, kol kas dar nėra sistemos, per kurią Google galėtų siūsti alternatyves žinutes. Bet um, vis tiek jau vyksta dialogas ir siekiama rasti sprendimą, kad būtų galima atsisakyti e, rankinių priemonių ir automatiškai atlikti visą tą darbą, analizuoti visą interneto turinį. Dėl migracijos tikrai negalime neikti, kad e, migrantų srautais e, naudojasi deš e, kovotojai, galbūt nelabai aktyviai naudojasi, bet viso to naudojasi. Čia Briuselėje, Vokietijoje yra apie tai duomenų yra naudojamasi suklastotais dokumentais ir ko gero galbūt uh, ne apie visus atvejus, kai pasinaudojama migrantų srautais, yra žinoma. Dėl mažesnių miestelių. Dėl intervencijos padalinio žinote turbūt, kad remiame programą pavadinimu Atlas, tai yra intervencijos padalinys ir čia vyksta labai konkretus, labai veiksmingas bendradarbiavimas Siūlyčiau komisijai patvirtinti biudžetą, yra jau e, teisinis pagrindas ir e, yra vykdomi bendrėjai jungtiniai tyrimai, kaip e, mažesni miestai galėtų rengti savo politiką, galėtų vykdyti prevenciją. Manau, kad jie gali patys tarpusavę bendratarbiauti, mokytis vieni iš kitų, nes tikrai nemažai kas vyksta miestų lygmenių siekiant kuo geresnių rezultatų. Komisijos CPRN veiksmų planas jau netrukus pasirodys ir cheminiai e, ginklai tikrai kelia susirūpinimą, remintis tuo, ką matėme Sirijoje, Irake ir Daesh tai taip pat e, tų užsima, taigi stebėkime, kas vyksta. Ir labai rimtai reikia vertinti bet kokią turimą informaciją šiuo klausimu. Ar yra bendrų kriterijų, kaip e, įtraukti duomenys į duomenų bazę? Taip, ties tuo dabar kaip tik dirbame kai tarybai pirmininkavo Niderlandai, taryba patvirtino kelrodį planą e, šią temą ir valstybės narės dabar bando susitarti dėl bendrųjų kriterijų, kaip galima e, pildyti SIS ir Europolo sistemas. Taigi atsakymas į šį klausimą yra teigiamas ir tai labai džiugu. Manau, kad e, tikrai puiku, kad jau turime sukaupę nemažai patirties šioje srityje. No, I think I, I, I covered some of them. I'm, I'm, sure. I'm, I'm conscious. Many, yeah. I mean, there was a lot of questions. Tikrai buvo labai daug klausimų jums pateikta. Norėčiau dar pabrėžti, kad dėl PNR įgyvendinimo pateiksite atsakymą raštu. Tikrai bus geriau, jeigu tai padarysite, nei kad dabar bandytumėte tai padaryti. Taigi ačiū labai. E, kolegos, mes labai jau vėluojame pagal mūsų darbo tvarkę ir mūsų dar laukia labai svarbus klausimas, visi jo laukia. Jeigu turite dar kokiu nors klausimu, kuriuos buvo neatsakyta, galite į mane kreiptis, ypač dėl PNR klausimo. Ir ji bus atsakyta raštu. Aš pateikiau klausimą e, dėl megaduomenų bazės. E, galbūt apibendrinsiu, galbūt tiesiog neišgirdau atsakymo. E, turiu pasakyti, kad PNR direktyva, kuri turėjo tapti svarbiausia direktyva, praėjus šešiems mėnesiams po balsavimo negalite pateikti mums jokios informacijos apie jos įgyvendimą. Mane tai šokiruoja. Manau, kad palaukime geriau atsakymų raštu šiuo klausimu. Manau, kad e, tikrai e, e, bus gerai, jeigu gausime atsakymą raštu šiuo klausimu ir dėl Europos tyrimo orderio. Jeigu kitiems kolegoms kils dar kokiu nors klausimu, galite juos pateikti man. Tai tikrasis maratonas, kuris rodo, kad valstybėms narėms labai rūpi įgyvendinimas, įgyvendinimo rezultatais rezultatai. Taigi, priimame nedaug teisės aktų, bet kai priimame, e, norime, kad e, būtų pasiekiami geri rezultatai. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį šiandien. Matote, kad e, nariai aktyviai domisi jūsų veikla. Ačiū už jūsų laiką. Ir dar kartą paprašysiu jūsų grįžti pas mus, kai ypač vyks diskusijų dėl įvairių teisėkros pasiūlymų. Dėkoju taip pat kolegoms už visus klausimus ir atsiprašau, kad vėluojame pagal darbo atvarkę. Dabar galime pereiti prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto. Tai um, pranešimo projekto svarstymas ES prieglopščio agentūra Peter Niedermüller yra pranešėjas. Jau minėjau, kad kartu galime paminėti penktasias šios agentūros metinės. Matote čia įvairių nuotraukų susijusių su Pitzerio pranešimu. Be to EASO yra surengusi parodą šią progą. Kalbant apie pranešimą, Tai pranešimo projektas dėl Europos vienos prieglopščio sistemos. Mes apie tai padiskutuosime. Nedarysiu labai ilgos įžangos, nes jau ir taip nemažai laiko skiriame ankstesniam klausimui. Tiesiog prašysiu Peterio pristatyti savo pranešimo projektą, o po to sutiksime žodį šešėliniams pranešėjams. Prašom. Um, Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėlinėms pranešėjams už e, jų indėlį. Noriu padėkoti taip pat ir komisijai už pasiūlymą, už pagalbą ir tarybai už nuolatinį bendradarbiavimą. Ir žinoma, dabar labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti šį pranešimą būtent šią dieną, kai turime galimybę matyti nuotraukas, kurios labai puikiai iliustruoja ESO pasiekimus. besitėsianti krizė mm, daro didelį spaudimą valstybių narių prieglopščio sistemoms. Matome, kad e, kai kurios valstybės narės e, susiduria su labai dideliais iššūkiais ir ES turi ir e, gali reaguoti į tuos iššūkius ir padėti valstybėms narėms šiuo sunkiu metu. Visų pirma, ES turi užtikrinti didesnę E, bendros Europos prieglopščio sistemos konvergencija taip pat turi skatinti įgyvendinti ES teisės aktus ir prieglopščio standartus. E, taip pat turi teikti operatyvę ir techninę pagalbą valstybėms narėms. Be to reikia užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų pagal bendrąją prieglopščio sistemą. Ir kad m, mm, būtų galima vertinti kaip valstybės narės įgyventina bendrą prieglopščio politiką. Europos e, prieglopščio agentūra čia atlieka labai svarbu vaidmenį ir aš džiaugiuosi komisijos pasiūlymu, kurio e, siekiama sustiprinti ESO. Aš tikrai manau, kad reikia padėti agentūrai tvarkyti su dabartiniais iššūkiais prieglopščio srityje. Turėdamas galvoje ribotą laiką, norėčiau akcentuoti keturis pranešimo aspektus. Visų pirma, reikia siekti, kad EASO taptų pilna teisė, visa teisė ES agentūra, kuri dirbtų su valstybėmis narėmis, bet tuo pačiu metu išsaugotų autonomiškumą. E, toks, e, tokia yra viena pagrindinių mano pranešimo minčių. E, reikia, kad ESO būtų visa teisė agentūra turinti pakankamai e, pajėgumų, bet tai neišvengiamai turės biudžeto padarinių ir tam prireiks e, daugiau finansinių ir žmogiškų išteklių. Sustiprintas agentūros vaidmuo turėtų būti e, atspindėtas ir per sustiprintą Europos parlamento priežiūrą. Parlamentas turi stebėti agentūros veiklą ir tarti savo žodį, kai skiriamas agentūros direktorius. Be to pranešime kalbama apie tai, kad reikėtų stiprinti darbinius ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, jungtinių val... tautų pabėgėlių reikalų komisar... komisaro biuro. Nevyriausybinės organizacijos gali suteikti papildomos vertės agentūros veiklai. E, pranešimo projekte aš taip pat kalbu ir apie tai, kad reikia užtikrinti e, prieglopšio prašytojų pagrindinės teisės. Aš siūlau sukurti skundų mechanizmą, kuris suteiktų galimybę prieglopšio prašytojams e, teikti skundus prieš mm, agentūros, dėl agentūros darbuotojų veiksmų ar prieglopščio pareigūnų veiksmų. Aš manau, kad agentūra turėtų atlikti svarbų vaidmenį e, stebint e, ir vertinant bendros prieglopščio sistemos įgyvendinimą. Ir čia siūlau tris dalykus trijų pakopų vertinimus. Visų pirma, bendrėjai vertinimai, kas penkerius metus siūlau, kad kiekviena valstybė narė kartą per penkerius metus būtų įvertinta, atsižvelgiant į visus, visų bendros prieglopščio sistemos aspektų įgyvendinimą. Ši priemonė galėtų būti prevencinė priemonė, nes ji suteiktų galimybę laiku įvardyti ir pašalinti trūkumus. Ir tokie vertinimai taip pat mums padėtų susidaryti aišku vaizdą apie tai, kaip veikia, apskritai veikia bendroji prieglopščio sistema. Antras ligmuo - vertinimai, kurie atspindėtų mm, kasmetinę padėtį. Agentūros darbuotojai rengia kasmetinę analizę apie prieglopščio padėtį ES ir išorėje. Ir tai turi įtakos ES ir prieglopčio sistemos įgyvendinimui. Ir tokia analizė gali padėti prognozuoti tendencijas ir galimas grėsmes. Ir remiantis tokią analizę būtų galima pateikti iš ankstinius įspėjimus ir taip užtikrinti valstybių narių parengti. Metin, atliekant metinį vertinimą būtų atsižvelgiama į e, informacijos analizės pagrindinės išvadas ir taip būtų galima apsispręsti dėl konkrečių klausimų ir teminių sričių, kurias reikėtų stebėti valstybėse narėse atsižvelgiant į situaciją. Ir E, trečias dalykas, e, kilus nenumatytai, susiklošius nematytom aplinkybėms, ESO turėtų teisę e, pradėti stebėseną savo iniciatyvą. Tokia stebėsena būtų atliekama tik specifiniais atvejais, kai tam tikri įvykiai valstybėse narėse sukelia susirūpinimą dėl prieglopščio sistemos veikimo arba kelia pavojų ES bendros prieglapščio sistemos veikimui. Žinoma, pranešime yra ir daugiau pasiūlymų mm, ir minčių, bet dabar norėčiau padėkoti Jums uždėmesi ir nekantriai laukiu Jūsų konstruktyvių pasiūlymų. Much, Peter. And... Uh, Dėkoju, Piteri, už išsamų ir glaustą pristatymą. Dabar mm, raginu E, komiteto narius prisidėti prie diskusijos. Pirmiausia, žodis ponui Koelio. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti EASO su penkerių metų sukaktimi. Manau, kad ši agentūra ne tik atliko savo vaidmenį. E, mes šiai agentūrai turime uh, padėkoti už tai, kad ji įrodė, kad tokios agentūros reikia. Šiandien akivaizdu, kad jos darbas yra nepaprastai svarbus. Šiandien mes kalbame apie tai, kad reikia daugiau kompetencijų, daugiau priemonių ir sustiprinto vaidmens įgyvendinant prieglopščio sistemą. Aš tikiuosi, kad teisėkuros institucijos greitai patvirtins naują prieglopščio sistemą ir Europos e, prieglopščio biuras e, taps tikra ES agentūra. Pirmininkė, turiu Jums pasakyti, kad nemanau, kad mūsų dar, kad darbų grafikas turėtų priklausyti nuo kitų šioje srityje tvirtinamų priemonių. E, o apskritai norėčiau padėkoti pranešėjui, kolegai ponui Nidermülleriui už pranešimo projektą. Tie mūsų susitikimai buvo tikrai naudingi ir aš esu pasirengęs dirbti su juo toliau. Kalbant apie agentūrą, norėčiau pateikti keletą pastabų. Visų pirma, mums reikia tokios agentūros, kuri sugebėtų stebėti, kaip veikia bendroji Europos prieglopščio agentūra kaip ir sakė Piteris, bet tuo pačiu metu atsižvelgtų į nacionalinę kompetenciją. Tai yra svarbus, būtinas dalykas. Agentūra nepakeis ir negali pakeisti valstybių narių prieglopščio administratorių. Bet mes turime pasirūpinti, kad visi jie laikytųsi ES taisyklių ir kad um, skiriamos priemonės ir taikomos priemonės atitiktų dabartinius ir būsimus iššūkius. Ir kaip ir Šengeno mm, atveju, Šengeno srityje naujos kompetencijos turi būti grindžiamos tarpusavio pasitikėjimu, neturi būti užkraunama per didelę naštą nacionalinėms administracijoms. Tačiau tuo pačiu metu reikia aktyvaus valstybių narių dalyvavimo, e, vadovaujant komisijai. Turi būti užtikrinti numatyta, kad būtų atliekami tikslus vertinimai ir kad būtų iš karto įmamasi atsakomųjų veiksmų. Reikia užtikrinti, kad būtų įmamasi tolesnių veiksmų ir kad būtų e, teikiamos paskatos e, imtis taisomųjų veiksmų. Ir taip pat labai svarbu, kad būtų užtikrinta ir parlamentinės priežiūros funkcija. Reiktų siekti, kad e, sprendimai dėl prieglopščio, kaip galima, būtų kaip galima geriau derinami, reikia kaip galima daugiau konvergencijos, o tai užtikrinsime per gerą informaciją ir geresnius mokymus. Vėlgi pakartosiu, kad ir toliau esu pasirengęs bendradarbiauti su pranešėju ir kitais šešėliniais pranešėjais, tikimės gero sprendimo per gana trumpą laiką. Dėkoju Karlos, dabar Cecilija Vikstrom. Dėkoju Cecilijai už pranešimą Generalinėje asamblėjoje praėjusią savaitę. Ačiū pirmininkė, labai gerai, kad ES institucijos pirmą kartą galėjo tarti žodį ir man teko garbė atstovauti mums toje asamblėjoje. Ir tikrai galiu daug ką papasakoti apie tai, kas ten vyko, galėsiu atsakyti jūsų klausimus. Dabar norėčiau padėkoti pranešėjui Piteriui. Piteri, ačiū už puikų darbą rengiant šį pranešimą. Taip pat naudodamasi progą norėčiau pasveikinti EASO su penkerių metų sukaktimi. Linkiu sėkmės EASO ir ateityje. Ir kaip jau sakė Karlos Koelio, EASO yra labai svarbus svarbi institucija įgyvendinant tikrą Europos prieglopščio politiką. ESO reikia dabar ateityje, jos gal dar labiau reiks. Aš manau, kad pranešėjas laikėsi labai tinkamos pozicijos renktamas pranešimą. Mes visi sutarėme, kad ESO turi tapti stipria prieglopščio agentūra, turinčia plates, platesnius įgaliojimus. Aš taip pat pritariu Piteriui, kad ESO turi plėtoti glaudesnius ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis ir tartautinėmis organizacijomis. Tačiau čia mes turime būti atsargus. Turime užtikrinti, kad agentūra būtų nepriklausoma, savarankiška. Taip pat svarbus ir kiti elementai, pavyzdžiui, kad būtų uh, sustiprintas valstybių narių prieglopščio sistemų stebės, stebėjimas. Na, kaip ir Dublino reglamento atveju, e, ir čia yra daug e, funkcijų, už kurias bus atsakinga agentūra, turiu galvoje ir naują perkelimo sistemą, mes turėsime labai atidžiai viską išanalizuoti, turėsime uh, pasigilinti ir kitus pasiūlymus, kurie yra pateikti, pavyzdžiui, procedūrų arba statuso pripažinimo e, direktyva, taip pat prieimimo sąlygų direktyva. Tarp šių visų teisės aktų yra nepaprastai daug sąsajų. Ir manau, kad reikėtų, nereikėtų su šiais dokumentais dirbti atskirai. Reikėtų, kad e, Europos parlamentas uh, E, visus teisės aktus susijusius su prieglopščio sistemos reforma e, nagrinėtų kaip daugiau mažiau kaip vieną paketą, į kurį žinoma įeitų ir pasiūlymas dėl ESO. Sistema bus e, patvirtinta vieną kartą ir kai ji bus patvirtinta, mes visi dirbantys su šio dosie turėsime labai atidžiai išnagrinėti ir aptarti įvairias sąsajas tarp skirtingų dokumentų. Ir kad galėtume surenkti išsamesnės diskusijas su kolegomis įvairia sudėtimi, norėčiau e, jūsų paprašyti truputį pratesti terminą teikti pakeitimus, jeigu įmanoma, būtų gerai, jeigu tas terminas būtų pratestas iki lapkričio vidurio, tai yra keliomis savaitėmis, nes mums reikia daugiau laiko, kad galėtume aptarti ir suderinti įvairių pranešėjų pozicijas dėl reformos, nes yra tikrai pateikta daug pasiūlymų. Mums labai svarbu labai gerai apgalvoti visus pakeitimus, kurie teikiami dėl šio jau ir taip puikaus pranešimo. Kadangi neturime pranešimų projektų dėl kitų reformos aspektų, tai nemanau, kad toks termino pratesimas kam nors sukeltų problemų. Taigi noriu paprašyti sekretoriato e, apsvarstyti šį prašymą ir duoti mums daugiau laiko, kad ir įvairiose grupėse galėtume uh, viską aptarti ir apsvarstyti sąsajas tarp įvairių pasiūlymų. Dabar dar kartą norėčiau padėkoti Piteriui už puikų darbą ir sveikinu Jaso. Ačiū dabar. E, nustatytas pakeitimų teikimo terminas yra spalio 11 diena. Pranešėja prašo, šelinė pranešėja prašo e, tą terminą šiek tiek pratesti. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Nid. Ačiū, gerbiamas pirmininkė dėkoju ir pranešėjų už parengtą nuomonės projektą. Iš esmės, AKR palaiko pasiūlyme išsakytus tikslus, tai yra teikti techninę ir bendradarbiavimo paramą valstybėms narėms, taip pat didinti bendradarbiavimą praktinėje srityje, intensyvinti keitimas informaciją tarp valstybių narių E, apmokyti personalą ir taip pat stebėti ES bendrosios prieglopščio sistemos įgyvendinimą, taip pat prieimimo ir laikymo sąlygas valstybėse narėmės, narėse. Tad palaikome viską, kas sukuria papildomą vertę valstybėse narėse, kalbant apie migracijos krizės valdymą. Turime ir keletą kritinių pastabų susijusių su nuomonės projektu. Pranešėjas daugumoje pakeitimų pabrėžia nevyriausybinio organizacijų vaidmenį ir jų svarbą. Deja, tokiam požiūriui pritarti negalime, nes kalbant apie tokias organizacijas, jos yra neretai mm, kelia tam tikrų klausimų dėl politinio neutralumo, e, kurį ne visada lengva užtikrinti. Tad AKR yra labai svarbu kad kompetencija susijusi su prieglapšio sprendimais išliktų valstybių narių rankose, kaip kad tai yra įvardinta ir komisijos parengtame pasiūlyme. Tad nepalaikome nuorodų susijusių su e, bendru e, paraiškų tvarkymu valstybėse narėse ir prieglapšio agentūrose. Be abejo, norėtųsi, kad visos valstybės narės taikytų vienodus standartus ir kriterijus, jog būtų vengiama vadinamų palankesnių prieilapšio sąlygų ieškojimo. Taip pat, man atrodo, svarbu atsižvelgti ir į valstybių narių interesus prieglapšio procedūros metu. Ypač tuo metu, kai prieglapšio sistema pasinaudoja ne tik e, tie asmenys, kurie tikrai susidurės tokia būtinybė, bet ir geresnio gyvenimo ieškantys žmonės. Tad man atrodo, kad sprendimų prieimimas turėtų vykti ir nacionaliniu lygmeniu, be abejo, laikantis Ženevos konvencijos nuostatų ir kitų susijusių tarptautinių teisės aktų nuostatų. Tad ačiū gerbiamam pranešėjui už parintą tekstą ir ketiname ir toliau su jumis bendradarbiauti. Ačiū. Dabar žodis Anai Gomes. Paprašysiu Aną kalbėti trumpai. Taip pat ir Cecilės to paties paprašysiu, nes laikas mus tikrai spaudžia. Duodu jums po vieną minutę jūsų pasisakymams. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui Peteriui. Atsiprašau, e, dar vieną kolegos žodį suteiksiu ir jums. Bet pritariu tam, ką sakė ponas Peteris Niedermülleris, pritariu pono Kolijo ir Cecilijos Vilkstrom nuomonėms. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, jog labai svarbu užtikrinti, kad tai būtų toks bendras paketas, nes čia kyla nemažai grėsmių. Žinau, kad bandoma galbūt sustiprinti kitų agentūrų įtaką, taip sumenkinant EASO svarbą. Tam mes tikrai negalime pritarti. Dėkoju. Dėkoju. Žalių frakcijos vardu žodis Teriui Karbrės. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi Pėderio Niedermüllerio parengtų pranešimu. Man atrodo, kad ten tikrai pabrėžiama, kaip svarbu sustiprinti EASO vaidmenį. Ypač teikiant techninę veiklos pagalbą tokių didžiulių iššūkių akivaizdoje valstybėse narėse. Kalbant apie šį naują pasiūlymą, labai svarbu užtikrinti, kad būtų nutolta uh, nuo tokių reaktyvių trumpalaikių politikos krypčių. Reikia prie, pereiti prie nuoseklesnio požiūrio. Reikia užtikrinti, kad paraiškos būtų peržiūrimos veiksmingai, efektyviai. Ir be abejo, mes žinome, kad valstybių narių individualių atskirų veiksmų nepakanka, kalbant apie kilusią krizę, jos prevenciją ir problemų sprendimo būdus. Tad mums reikia uh, ieškoti būdų, kaip ESO galėtų padėti su krize susidūrančiams valstybėms narėms. Taip pat reikia išsamaus techninių ir veiklos priemonių sąrašo, kad būtų galima tinkamai teikti reikalingą paramą. Apibendrinamas noriu pasakyti, jog labai džiaugiuosi tuo, kai pranešėjas Peteris Niedermilleris įtraukė tokius kritinės svarbos klausimus, kurie mūsų frakcijai yra labai svarbus. Kalbu, pavyzdžiui, apie pasiūlymus susijusius su skundų mechanizmu, taip pat konsultacinio formo sustiprinimu ir taip pat pagrindinių teisių komisaro pozicijos sukūrimo. Manome, kad tai labai svarbus dokumentas, svarbu užtikrinti ir ESO atskaitomybę, tai yra taip pat viena iš mums rūpimų sričių, juk jeigu suteikiami tokie įgaliojimai agentūrai, labai svarbu užtikrinti, kad būtų prisimama ir reikalinga atsakomybė šioje srityje. Tad ačiū ponui Peteriui Niedermülleriui ir jums, pirmininkė. Ačiū. Kolegai dabar žodis Cecilijai. Ačiū. Tik norėčiau priminti, kad čia vasarą vykome į misiją Maltoje ir tai buvo labai svarbi misija. Per keletą artimiausių dienų parengsime ataskaitą apie tą misiją, taip pat pateiksime įvairių pasiūlymų. Ir naudodamas į šią progą norėčiau padėkoti Piteriui už jo atliktą darbą ir kolegos taip pat kalbėjo apie ASO darbo svarbą. Aš taip pat norėčiau kai ką pridurti. Visi kalbame apie tokią labiau holistinę sistemą, globalų požiūrį susijusi su prieglopšiu. Reikia tinkamo prieglopšio politikų, reikia užtikrinti, kad ESO taptų realia veikiančia jėga, kuri padėtų prieglopšio prašytojams. Ačiū, ar pranešėjas Piteris turėtų kažkokių baigiamųjų komentarų. Ačiū. Trumpai norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir labai tikiuosi, kad mes galėsime parengti puikų pranešimą. Be abejo, laukiu ir kolegų pasiūlymų dėl pakeitimų. Su sekretorietu taip pat reikėtų pakalbėti apie Cecilijos pateiktus pasiūlymus. Tikiuosi, kad pavyks rasti bendrą sprendimą per keletą artimiausių dienų. Kągi, dėkoju, Piterį. Pranešimas tikrai yra patikimuose jūsų ir šešėlinių pranešėjų rankose. Kaip jau minėjau, esu funkcionuoju penkerius metus, kai kurie iš mūsų taip pat e, daugiau ar mažiau įsitraukė į tuos procesus, į ESO um, veiklą. Žinau, kad Žinas Lambertas, kiti kolegos dalyvavo ESO veikloje ir prisidėjo prie ESO sėkmingo funkcionavimo. Tad norėčiau padėkoti ir paklausti, ar galbūt ESO atstovai norėtų tarti žodį, galbūt ESO direktorius. Taip, ačiū, jeigu tik turėčiau laiko keletą sakinių pasakyti, melai partijos tarčių. Visų pirma, dėkoju ponui pirmininkui, taip pat pranešėjui Piteriu Niedermülleriui, taip pat kitiems parlamento nariams, šešėliniams pranešėjams, kitiems pažįstamiems už šią iniciatyvą. Ir turiu pasakyti, kad taip, švenčiame jūsų minėtą penkerių metų sukaktį, ESO veikia jau penkerius metus ir praėjusiu metu rugsėjo mėnesį Komisija patikė pasiūlymą dėl vadinamųjų karštųjų taškų hotspots. Ir tai buvo viena iš tų sričių, kurio ESO dėje neturėjo jokios patirties. Na ir nuo to laiko, nuo praėjusių metų rugsėjo iki kovo mėnesį vykusio ES ir Turkijos sustarimo pasirašymo, mes spėjame pasirinkti tiems procesams, parengėme darbuotojus ir Iš ties įvyko tikras stebuklas, kad buvo taip greitai pasirinkta tokiai situacijai. Ir tai be abejo, dabar matome šias nuotraukas ir suprantame, kad jos puikiai iliustruoja tą sudėtingą situaciją, galbūt netgi geriau negu bet kokie žodžiai, kuriuos šiandieną galėčiau ištarti. Tad tiesiog baigdamas tik padėkosiu Jums, padėkosiu Libe komitetui, taip pat norėčiau Peteriu Nidermülleriui, pranešėjui tarti padėko žodžius. Ačiū už rengiamą pranešimą, taip pat ačiū už tas išvadas ar nuomonę dėl naujojo pasiūlymo, dėl naujosios agentūros teigimo. Be abejo, mums reikia daugiau darbuotojų, mums reikia priemonių, išteklių, mums reikia užtikrinti savo augimą ir, ir Reikia, kad ES tinkamai reaguotų į krizę. Juk ta krizė nėra vos kelių mėnesių trukmės reiškinys. Ta krizė tikrai tęsis daug ilgiau ir mums reikia ieškoti būdų, kaip būtų galima spręsti su migracija ir prieklopščio prašytusiai susijusias problemas visame bendrame ES kontekste. Tad norėčiau padėkoti pranešėjai už tokius objektyvius e, pasiūlymus dėl pakeitimų, kurie buvo pasiūlyti. Panašu, kad mes vienodai žvelgiame į šią situaciją Ir man atrodo, kad labai svarbu e, judėti tą pačią linkmę, kalbant apie pasiūlymus dėl pakeitimo. Taip pat džiaugiuosi e, ir lybės komiteto veikla. Jūs tikrai visada palaikėte mūsų EASO veiklą, reik, teikėte reikalingų išteklių. Ir manau, kad tikrai įmanoma sustiprinti naujosios agentūros vaidmenį e, dar prieš naujųjų įgaliojimų patvirtinimą. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ir vadovaujančiam komitetui už e, visą paramą, už organizuojimus vizitus, bendras misijas ir už visą, visas kitas priemonės, kuriamis rėmėte mūsų darbą. Dar pranešėjas nemažai dėmesio skiria pagrindiniams teisėms. Taip pat e, skundų mechanizmo sukūrimui. Tai tikrai yra įtin sveikintinas dalykas. Man atrodo, kad tai yra tiesiog EASO širdis. Labai svarbu užtikrinti valstybėms narėms, padėti apsaugoti pagrindinės teisės, laikytis tų principų ir pagrindinės žmogaus teisės tiesiog yra persipinusios su mūsų veikla, tai yra susiję ir su pajėgumų didinimu, su mokymais, su teisynu, e, tai yra susiję su pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Tad jeigu rasime būdą, kaip būtų galima sėkmingiau mm, įtraukti šiuos principus, kokias priemonės galbūt būtų galima rasti, šių pagrindinių teisų užtikrinimų kasdienėme gyvenime, tai tikrai būtų įtin naudinga. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad Libė komitetas prieš keletą mėnesių, beros prieš septynis mėnesius išsakė e, pagidavimą užmėgsti glaudesnį dialogą su pilietinė visuomenė, apie tai kalbama ir pranešimo projekte. Ir taip pat norėčiau paminėti, kad mes paskirime pilietinės visuomenės pareigūną, taip pat skiriame tam tikrų išteklių, tad mūsų programos yra labiau matomos. E, vyksta įvairios konsultacijos, įtraukiama pilietinė visuomenė ir jau ne vien tik kartą per metus tai yra daroma. Štai, pavyzdžiui, visai nesiniai ir Bruselėje, ir kitose valstybėse narėse buvo organizuoti įvairių seminarai, kuriuose galėjo dalyvauti pilietinės visuomenės atstovai. Dar dėl. Dėl bendradarbiavimo intensyvinimo e, veikia veikia ir ryšių palaikymo pareigūnas, kuris e, su Junktinių tautų vyriausių žmogaus teisų galiotiniu palaiko ryšius ir bendras mūsų darbas tikrai yra e, kasdienė praktika. Tad tikiuosi, kad tai bus galima galbūt atspindėti ir naujajame reglamente. Ir baigdamas dar norėčiau pasakyti štai ką. Mums patinka lybė komitetas pasiūlytas kalendorius susijęs su naujo reglamento patvirtinimu, nes kuo greičiau tai įvyks, e, kuo labiau pasinaudosime e, dabartiniu momentu įgytų pagreičių, tuo naudingiau e, tai bus mums visiems. Tad ačiū už jūsų kvietimą, ačiū už jūsų paramą, kurią visada teikėte ESO agentūrai. Dėkoju. Galbūt komisijos atstovas galėtų sureaguoti į mūsų diskusijas. Laiko neturime daug, tad paprašysiu tik keletą žodelių tarti. Atleiskite, kad taip turiu jūs skubinti. Ačiū, ačiū gerbiamas pirmininkė. Aš taip panorėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą, taip pat už visą tą pažangą ir tą spartą, uh, E, kuria pranešėjas tikisi užbaigti visą šį procesą. Taip pat norėčiau pasidžiaugti ir tuo, jog pranešėjas pritarė, kad komisijos pasiūlymas yra naudingas, ypač kalbant apie tuos pagrindinius elementus, e, tokius kaip stebėsinos mechanizmas, taip pat veiklos ir techninė parama. Taip pat norėčiau dar keletą svarbių elementų paminėti, kuriuos mes taip pat ketiname analizuoti dėrybų metu. Pavyzdžiui, mokymo klausimas, Mes manome, kad e, reikia tam tikro lankstumo numatyti, kalbant apie mokymo organizavimą, taip pat bendradarbiavimą su UNHCR, nevyriausybinėmis organizacijomis yra svarbus. Norėtume į tai labiau pasigilinti, taip pat kalbant apie e, teisminės institucijas, reikia pažiūrėti, kaip jos yra susijusios su šiuo reglamentu teisinė prasme. Taip pat pasižymėjome, jog pranešėjas taip pat kalba apie bendrą tarybos ir parlamento e, susitarimą tam tikrais klausimais, galbūt tai šiek tiek nutolsta nuo bendrojo požiūrio, kuriuo vadovaujamasi, kalbant pavyzdžiui apie dėrybas vykusias dėl Europos pasienio ir jūrų sienų apsaugos. Galbūt e, mūsų nuomonė šiek tiek išsiskiria dėl vykdančiojo direktoriaus paskirimo ir to, e, kiek kadencijų gali eiti vienas asmuo. Ir dar dėl pagrindinių teisių pareigūno, taip pat skundų mechanizmo ir pagrindinių teisių strategijos. Apie tai jau kalbama Europos pasienio ir jūrų sienų apsaugos reglamente, tačiau dar būtų galima pažiūrėti, kaip tai labiau suderinti su ESO vykdoma veikla. Mhm. Ačiū visiems, ačiū ponui Nidermülleriui, šešėliniams pranešėjams, taip pat ESO direktoriui ir pirmininkui bei kitiems atstovams. Dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį ir taip pat atvykote į šiandien suorganizuotą parodą. Taip, iki spalio 11 reikia pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų, žinau, kad laiko nedaug ir pranešėjas teiravosi, ar nebūtų įmanoma to termino šiek tiek pratesti. Jeigu taip, tada lauksime tokios informacijos. Dėkoju. Na, mums nereikia itin pratesti to termino, reikėtų tik poros papildomų savaičių ir tikiuosi, kad į tai bus atsižvelgta, nes priešingų atveju bus sudėtinga tai padaryti. Na taip, tiesa, spalio 11 jau visai čia pat. O dabar siūlyčiau perti prie penktojo darbo atvarkės klausimo. Didžiųjų duomenų poveikis pagrindiniams teisėms, privatumui, duomenų apsaugai, nediskriminavimui, saugumui ir teisės aktų vykdymui. Mūsų pranešėja yra Ana Gomes ir tai yra pirmasis kartas, kai aptarėme parengtą pranešimą. Ir suteiksiu žodį Anai Gomes, kad ji paaiškintų situaciją. Thank you. Thank you, Claude. Um... Ačiū. ekonomiką, kurioje atvaujamasi duomenimis, galima užtikrinti augimą, galima kurti naujoviškas paslaugas, prekes ir kai kurie šiuos procesus vaidina ketvirtąją pramoninę revoliuciją. Ir žinoma, apie tai labai daug kalba mūsų kolegos įtrė komitete Šiais metais e, buvo patvirtinta taip pat e, rezoliucija ir iš viso to matyti, kad e, turime analizuoti, kaip didieji duomenys, kuriais ir grindžiami šie procesai, gali mums padėti. Žinoma, čia kyla įvairių problemų, iššūkių, ypač susijusių su žmogaus teisėmis. Kai kam atrodo, kad tokie duomenys susiję tik tai su statistika paprasčiausiai, bet tai yra didžiulė duomenų bazė ir jau esame kalbėję apie tam tikrus veiklos vykdytojus Silikono slėnyje, kai ten vykome šiemet. Bet kuriuo atveju tokie duomenys nėra tradicinė statistika ir e, be to e, jie susiję ne tik tai su pramoninių duomenų bazių kontrolės ir naudojimo teisėmis, nes e, tokių duomenų bazių pagrindas yra individualūs duomenys net kai asmens duomenys yra anonimiški, anonimizuoti ir Vykstant įvairiems procesams e, stengiamasi e, palyginti, koreliuoti įvairius e, duomenis ir taip galima nustatyti asmens, kurio duomenis tai yra tapatybė. Tuomet turi įsijungti asmens duomenų apsauga. Žinau, kad yra FTC ataskaita, um, Baltų rūmų ataskaita susijusi su vadinamuoju daiktų internetu ir čia tikrai yra nemažai susirūpinimą keliančių dalykų. Praeitą savaitę dalyvavau seminare, kurį organizavo uh, Vokietijos įmonės, pavyzdžiui, uh, uh, BMW atstovas um, minėjo, kad faktiškai jiems tenka dalyti savo, asmens, savo duomenų e, bazių duomenimis su draudimo bendrovėmis ir e, tai reiškia, kad asmens duomenys e, nebėra tinkamai apsaugoti. Taip dabar yra tokių dalykų, trūksta tinkamo reglamentavimo, o visa tai daro tiesioginį poveikį asmenims, kad jie galėtų susižinoti, kaip yra naudojami jų asmens duomenys, kad jie galėtų pasitikėti tuo, kaip tvarkomi jų duomenys. Kalbant apie išmaniuosius prietaisus, lustai, e, yra visur ir e, vadinamasis daiktų internetas yra visur ir asmenys tiesiog kartais nesupranta, ką visą tai reiškia. Mačiau labai įdomų pavyzdį, kaip galima tuo naudotis. Ne tik kalbant apie politikos rengimą, ir užtikrinant e, skaidresnį, atskaitingesnį administravimą. Yra ir e, kitų būdų tvarkyti didžiuosius duomenis, e, nesukuriant diskriminacinių rezultatų, dėl kurių būtų pažeidžiamos žmogaus teisės. Ir Tam, kad būtų daroma pažanga šioje labai svarbioje e, srityje, svarbu skirti dėmesio tam, e, kokios taisyklės galioja tam, kad tokie duomenys būtų tvarkomi, kad jie būtų e, renkami. Svarbu, kad asmenys galėtų visada susipažinti su informacija apie tai, kaip yra tvarkomi jų duomenys. Be to reikėtų užtikrinti, kad kalbant apie didžiuosius duomenys, asmenys turėtų galimybę aiškiai pareikšti, pagrysti sutikimą, kad jų duomenys būtų tvarkomi. Ir svarbu užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiaujama teisės aktų nuostatomis, pagal kurias galima tvarkyti asmens duomenis negavus sutikimo. Uh, Ir dar vienas klausimas yra diskriminaciniai rezultatai, kai pagal asmens duomenis e, yra e, daroma rinkodaros analizė, e, skleidžiama reklama. Ir šioje srityje teisės saugos institucijos ir kitos valdžios institucijos turi glaudžiai bendradarbiauti, kad nebūtų neteisėtos diskriminacijos. Ačiū, Ana, tikrai labai įdomu bus e, išgirsti diskusiją šią temą. Visi dabar suprantame, kokia plati šis rytis, e, daiktų internetas ir e, tikrai sunku suvokti, kiek asmens duomenų yra renkama, kiek reikia ekspertinių žinių tam, kad įspręstume visas problemas šioje srityje. Manau, kad mūsų komitetas privalo nagrinėti tokį didžiulį klausimą, kaip daiktų internetas, svarstyti, kaip yra tvarkomi mūsų duomenys ir spręsti kitus su šias rytimis susijusius klausimus. Pradėkime diskusiją, panas Valos, prašom. Muss man auch schon mal festhalten, die Digitalisierung ist etwas, was wir, glaube ich, in den Anfängen. Ačiū, pirminkė. Faktiškai tik pradedame gilintis į šią temą, e, kažkiek daugiau apie ją susižinoti e, ir ko gero e, netrukus viskas pasikeis. Didieji duomenys. Turėtume ne tik apibūdinti riziką, turime išvelgti ir galimybių, kurių gali atsirasti naudojantis e, tokiais duomenimis. Duomenis e, yra svarbus, e, turi didžiulę vertę ne tik norint konkuruoti, bet ir Dėl kitų dalykų galima, pavyzdžiui, geriau pasirūpinti visuomenės sveikata, naudojantis didžiaisiais duomenimis. Be to, e, žinoma, svarbu kalbėti apie duomenų apsaugą pagal duomenų apsaugos reglamentą. E, reikia daugiau tokių nuostatų. Bet to svarbu užtikrinti, kad e, visuomenė galėtų pakankamai paprastai pasinaudoti duomenimis, e, su jais susipažinti, gauti, pavyzdžiui, duomenų apie tai, kaip kovoti su tam tikra lyga. Taigi tokie su sveikatos priežiūra susiję duomenys yra labai svarbus ir žinoma, yra įvairių būdų kurių galima imtis siekiant užtikrinti, kad e, asmenų negalima būtų atsekti, jeigu asmo nenori būti atsektas. Arba e, kad galima kaip tik būtų tai padaryti, jeigu yra nustatytas toks reikalavimas. Taigi su didžiaisiais duomenimis susiję labai daug įvairių dalykų Mes turėtume viską išbandyti, viską pasigilinti, pažiūrėti, koks bus poveikis, kokiu rezultatu pavyks sulaukti. Be to, reikia pagalvoti, kodėl duomenės turėtų būti apsaugoti ir likti slapti, jeigu jais galima pasinaudoti visuomenės labui, pritaikyti juos kaip nors naudingai Kažin, ar reikėtų pernelik apribūti didžiuosius duomenis, tačiau e, galvodami apie tai e, taip pat turėtume turėti omenyje, kad e, žinoma nenorėtume, kad būtų pažeidžiamas žmonių teisės. Ačiū. Ačiū labai. Aš taip pat dėl šios iniciatyvos noriu kai ką pasakyti. Žinoma, Šią iniciatyvą užsima įvairūs komitetai, Dabar e, mes daug apie tai diskutuojame, bet realijos e, yra pažengusios dar toliau, kas yra tie didieji duomenys. E, kartais tiesiog nežinome, apie ką kalbame, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog labai didelis duomenų kiekis. Manau, kad dabar verslas inovacijos vystosi taip, kad ieškoma kuo e, geresnių išmanių sprendimų, kaip galima tvarkyti duomenis. Dabar jau visi suprantame, kad jeigu duomenų yra labai daug, e, savaime tai nėra tikslas ir kartais netgi geriau e, žinoti konkrečiai, į kuriuos duomenys reikia žiūrėti. Taigi šis procesas e, susijęs ne vien tik e, su tuo, kad turi būti kaupiama kiek įmanoma daugiau duomenų. Kaip tik e, tokia tendencija vis labiau kritikuojama, kad tiesiog renkami didžiuliai duomenų kiekiai. Ir manau, kad mums reikėtų visų pirma suprasti, apie ką kalbame. Jeigu kalbame apie asmens duomenis, manau, kad tikrai pavyko padaryti gana didelį žingsnį į priekį, patvirtinus asmens duomenų apsaugos e, dokumentų rinkinį. Manau, kad e, dar prieš pradedant jį taikyti reikia labai aiškiai paskelbti, kad tokios taisyklės ir standartai yra patvirtinti ir dabar belieka juos įgyvendinti. Bet iš principo pagal teisės aktus e, yra nustatyti tam tikrų dalykų ir dabar reikia visą tai gyventinti praktiškai, užtikrinti privatumą praktiškai. Taip pat e, reikia pasitelkti e, naujas technologijas, kad būtų anonimizuojama kuo daugiau informacijos. Tai galėtų būti asmens informacija, bet tam tikrų duomenų gali visai nereikėti, kad galima būtų juos panaudoti inovacijų tikslais. Manau, kad uh, Visi e, sutarėme dėl e, sutikimo, kad duomenys būtų tvarkomi, čia viskas aišku, bet jeigu tokio reikalavimo nenustatoma, manau, kad e, naujosiomis taisyklėmis turėtų būti siekiama naudoti kuo labiau anonimiškus duomenis, tvarkyti juos anonimiškai, kad negalima būtų nustatyti asmenų tapatybės. Mano nuomonė tai svarbus aspektas. Dar vienas dalykas. Turėtume sutelkti dėmesį į tai, ką minėjo ir Ana Gomes dėl diskriminacijos. Dėl galimybės, kad vartotojai dažnai tiesiog nežino, nesupranta, kas vyksta. Uh, net jeigu duoda sutikimą, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi. Jiems būtų svarbu suprasti, kokią logiką vadovaujamasi šiame procese, kaip jis vyksta, e, kaip e, yra naudojami įvairūs e, mechanizmai, kuriant įvairius produktus ir panašiai. Manau, kad turėtume sutelkti dėmesį į tai, kad tiesiog padėtume tam tikrus duomenų apsaugos standartų pagrindus, kad užtikrintume didesnį skaidrumą, didesnį matomumą, techniškai gyvendinant tas didžiulės duomenų apsaugos priemonės, ypač turint omenyje daiktų interneto problematiką. Yra taip pat ir interneto turinio direktyva šiame kontekste taip pat jau nagrinėjame šiuos klausimus. Galiausiai, manau, nemažiau svarbu būtų pasakyti, kad reikėtų nusimatyti ir tam tikrų etinių apsaugos priemonių, kad nebūtų kokiu nors netinkamų išvadų daroma, ar turi būti nustatytos tam tikros ribos, kiek duomenys gali būti analizuojami ar galime analizuoti absoliučiai viską. Čia vėlgi galime grįžti ir prie um, diskusijų susijusių su teisės sauga. Ar e, tikrai turėtume nagrinėti tokius duomenys, ar tarkim. Um, tam tikros plaukų spalvos asmenys yra pavojingesni, kalbant apie nusikalstamumo lygį. Ar tikrai reikia viską šitaip analizuoti, ar vis dėlto turi būti nustatytos tam tikros ribos, kiek duomenų ir kaip jie turi būti analizuojami. Ar, tarkim, reikėtų, būt, turėtų būti nustatyta, kad tam tikrose srityse duomenys gali būti analizuojami tik tai tuo atveju, jeigu jie yra visiškai anonimiški yra daug įdomių klausimų ir tikiuosi, kad dar įsame apie tai padiskutuosime. Ačiū. Pane Stevens, prašom. Dėkuoju. Pirminkė kolegos, kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pateiktą pristatymą. Jis labai naudingas. Matosi, kad viskas gana įsamei, kruopšiai nagrinėjama, atsižvelgiant ir į galimybės, ir į riziką. Žinoma, svarbu kalbėti apie inovacijas, turėtume ir toliau skatinti jas. Dideli duomenų kiekiai, tai žodžiai, tai savoka, kuri apriepia labai daugą ir žinoma, ši tema labai svarbi man, mano frakcijai. Reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą vieną vertus tarp privatumo ir kitą vertus verslo galimybių. Tad man kyla klausimas dėl duomenų tvarkymo ribų, kaip jau kalbėjo ir kolega, kiek toli galime įti tvarkydami duomenis, kokius duomenis tvarkome, asmens duomenis, visus duomenis. Tai svarbus klausimas. E, ar absoliučiai viską turėtume analizuoti ir tvarkyti, kas turėtų tai prižiūrėti tuo metu? Manau, kad e, ši diskusija tikrai labai svarbi. Ir šioje diskusijoje taip pat svarbus valstybės vaidmuo, valstybių narių vaidmuo. ES turi stebėti tas didžiulės bendrovės Google, kitas. Neseniai atrodo E, Facebook e, interneto svetainėje pradėta taikyti tam tikrą cenzūrą, e, kuri prieštarauja žodžio laisvės principui. Taigi, kaip galime užtikrinti žodžio laisvę, jeigu tam tikri pranešimai yra ištrinami? Yra įvairių su duomenų tvarkymu susijusių klausimų. Tuo baigsiu. Man labai įdomu dalyvauti šioje diskusijoje. Lauksiu tolesnių diskusijų. Ačiū dabar, pane Lorenz. Dėkoju. Norėčiau grįžti prie to, ką jau sakė Janas. Jau yra gana geras pagrindas, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Ir kai diskutavome dėl šio dokumento, jau stengiamės rasti būdą, kaip nustatyti tam tikras taisyklės, kuriomis būtų apsaugotas privatumas ir kartu būtų naudojamas technologiškai neutraliomis priemonėmis. Kompiuteris mm, šiais laikais nieko neskaičiuoja, e, bet vis tiek jį vadiname e, tuo pačiu pavadinimu. Jis e, atlieka daug daugiau funkcijų. Ir e, kalbant apie duomenis, e, taip pat kalbama apie duomenų analizę. Ir um, su šias rytimi yra susijusios labai svarbios, labai samios žinios Nesame šios ryties specialistai ir negalime nieko prognozuoti, tačiau esame žmogaus teisų specialistai ir žmonėms kyla susirūpinimas. Turėtume ne tiek daug kalbėti apie tai, kaip turėtume analizuoti duomenis, bet labiausiai pagalvoti apie tai, koks bus rezultatas, kaip bus galima panaudoti šią analizę ir kodėl dėl jos gali kilti rizika žmonėms. Yra konkrečių klausimų ir mano nuomonė labai svarbu visiems kartu aptarti tuos konkrečius klausimus e, dėl daiktų interneto, dėl džių duomenų analizės. E, čia, ko gero, tikrai yra spragų mūsų duomenų apsaugos reglamente. Kalbant apie verslą, apie tai, kaip verslas gali naudotis duomenimis, tai yra tik e, viena monetos pusė, bet yra ir kitų dalykų. Reikia pagalvoti apie naudą ekonomikai, kaip tais tikslais galima panaudoti tokius duomenis. O mūsų užduotis apsaugoti žmonės, kad jų duomenimis nebūtų piknaudžiaujama. Jau turime nemažai gerosios patirties ir tikrai labai svarbu, kad e, judėtume teisinga kryptimi kad e, nesigilintume vien tik į techninės diskusijas, jos turėtų vykti ne čia. Ačiū labai. Add, um, one, one Ačiū. Prieš e, suteikdama žodį Anai Gomes norėčiau pateikti vieną pastabą. Manau, Mes visi esame apie tai galvoję ir galvodamas apie pranešimą, manau, kad mes neturėtume išradinėti dviračio. E, mes turime remtis duomenų apsaugos direktyva. Ir turime atitinkamai numatyti pranešimo struktūrą. Na, tos daiktų interneto revoliucijos dar neįvyko ir Jūsų pranešime yra viena mintis, kurią galbūt reikėtų, kurią galbūt turėtų įvertinti ekspertai. Na, sakoma, kad per daiktų internetą gali pasklisti labai daug asmeninės informacijos ir kad įmonės gaus labai daug asmeninės informacijos ir tai bus patys privačiausi, intimiausi duomenys apie kiekvieną asmenį, e, kurie nebus susijęs su mūsų veiksmais internete ir tai kelia didžiausią susirūpinimą. Galbūt tiekam tai atrodo nedidelis pokytis, bet reikia galvoti, kas šioje srityje vyksta. Manau, kad yra daug šios srities literatūros ir vertėtų mums pasigilinti į tokio didelio pokyčio e, etiniai padariniai. prie to prisideda Google, kitos didelės bendrovės. Ir manau, kad žmonės šį pranešimą skaitydami norės pamatyti mūsų nuomonę šiais klausimais. Jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti, ta, ta noriu palinkėti Jums sėkmės rengiančių labai įdomų pranešimą savo iniciatyvą. Lauksiu jo, jo teksto projekto. Taip, ačiū visiems už pasisakymus. Tikrai pritariu Janui Albrechtui ir kitiems, kurie minėjo, kad mūsų dėmesio centre turėtų būti mūsų domino apsaugos sistema. Taip, iš tikrųjų, čia neverta išradinėti dviračio, bet to tai yra su teisėje, kur nesusijęs pranešimas. Jo labiau siekiama apibūdinti dabartinę padėtį. Na, iš tikrųjų kalbame apie domenų apsaugos sustiprinimą, apie domenų apsaugos nuostatų įgyvendinimą. Mūsų siekia, kad e, tas taisyklės taikytų verslas, įmonės, kurios jau yra pasirengusios e, dalintis milžiniškomis domenų bazėmis. Mes turime priimti tam tikrus politinius sprendimus, išanalizavę duomenis, kurios renka bendrovės. Ir mes turime susijęti įvairius dalykus tarpusavyje. Na, iš tikrųjų, kai lankėmės Junktinėse Amerikos valstijose, matėme, kad visi subjektai, kurie iš tikrųjų kaupia tuos didžiuosius duomenys gana teigiamai vertina e, duomenų apsaugos taisyklės, iš tikrųjų nustatomos taisyklės ten, kur jų visiškai nebuvo. Ir tai vertina, tai verslas vertina, nes tai užtikrina tam tikrą aiškumą ir pateikia gairių. Taigi būtent su tokiu iššūkiu mes susidurėme e, žinoma, kalbame apie labai svarbią informaciją. Žmonės net neįtarė, kad pateikė tą informaciją. Na, pavyzdžiui, kalbėjome apie BMW automobilius ir draudimo sektorių žmonės e, dažnai negauna kreditų arba draudimo, todėl kad e, apie juos yra sukaupta informacijos, kuri rodo, kad jie, pavyzdžiui, serga mirtinomis lygomis. Toliau išmanieji miestai ir išmanieji tinklai bei asmeniniai duomenys, kuriuos žmonės teikia įmonėms. Įmonės tada tais duomenimis dalinasi. Ir kaip sakė Marijo, čia labai svarbi yra duomenų analizė ir uh, rezultatas, kas daroma su tais duomenimis. Ir nebūkime naivus, priemo, taikomos priemonės nėra neutralios, algoritmai taip pat nėra neutralūs. Ir pavyzdžiui, kai kurie jauni žmonės, kuriantis kodus Kalifornijoje, apie tai labai atvirai kalbėjo. Taip pat kyla susirūpinimas ir dėl saugumo internetinėje erdvėje. Pavyzdžiui, kalbant apie e, svarbiausią kritinės reikšmės infrastruktūrą, e, kaip jeigu atsirastų kažkokių spragų tose didžiosiuose domenyse, jeigu atsirastų kontrolės spragų, tai būtų tikrai, e, tai turėtų didelių padarinių. norėčiau padėkoti visiems už jūsų pasisakymus, už pasisakymus iš narių, kurie e, tikrai turbūt turi daugiau žinių šioje srityje nei aš. Ačiū, dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra keit, e, automatinis keitimasis DNR duomenimis Danijoje. Tai šis dalykas yra susijęs su prium sprendimu. Jūs turbūt prisimenate, kad taryba paprašė parlamento pateikti savo nuomonę šio klausimu. Per tris mėnesius dėl laiko pribojimų sutikome dirbti tik anglų kalba. Koordinatoriai taip pat sutiko su supaprastinta procedūra. Ir dabar yra numatyta pristatyti pasiūlymą. E, Ta pasiūlymą pristatys tarybai pirmininkaujančioji valstybė. Prašau kalbėti trumpai. Tai panašu, kad ir bus kalbama trumpai, nes pirmininkančios valstybės atstovų netgi nėra. Okay, I feel rather foolish uh, having gone through that whole thing without them not being here. It's difficult in this bigger room to actually. Na, dabar jaučiuosi gana kvailai, nes nepamačiau, kad uh, nėra pirmininkančios valstybės atstovų. Didelė salė, ne visus matau. 17.40 e, yra numatytas balsavimas. Galbūt dabar galėtume pereiti prie 8 ir 9 devinto punkto ne, nes čia mums taip pat reikia pirmininkančios valstybės atstovų. Gal kas nors žino, kur jie yra? Thank you, Mr. President, uh, for giving me the floor. Ačiū, pirmininkė, ačiū, kad suteikėte žodį. Galėčiau paaiškinti, pristatyti trumpai tarybos gyvenimo sprendimą. Uh, Taigi tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis ir pirštų atspaudų duomenis Danijoje. Taigi yra įgyvendintos bendros nuostatos dėl duomenų apsaugos išdėstytos šeštame skyriuje 2008 metų sprendimo numeris 615 TVR, pagal kurį Priumo sprendimo įgyvendinimas yra būtina sąlyga, norint apskritai pradėti automatinį keitimąsi DNR duomenimis, ypač e, keitimąsi duomenimis susijusiai su piršto atspaudais. Tarybos generalinis sekretoriatas šių metų rūpiučio 19 dieną pateikė tarybos įgyvendinimo sprendimo projektą Danijai ir parlamentui. Taip pat taryba paprašė parlamento pateikti savo nuomonę per tris mėnesius, siekiant stiprinti tarpvalstybinį policijos bendradarbiavimą, ypač kovojant su terorizmu ir organizuotų tarpvalstybinių nusikalstamumu. E, taryba būtų labai džiaugtųsi, jeigu parlamentas pateiktų savo nuomonę kaip galima greičiau ir tai būtų paskutinis žingsnis prieš įgyvendinant tarybai tą sprendimą. Okay, earlier... Ačiū. Dėkoju, kaip jau sakiau, koordinatoriai nusprendė šį klausimą nagrinėti pagal supaprastintą procedūrą, pagal 50 taisyklę. Taigi bus balsuojama. Dabar pername prie 8 ir 9 punkto. 8 punktas tai yra Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas. 9 klausimas. Grusijos ir Europolo operatyvinis ir strateginis bendradarbiavimo sustarimas. Ir e, taigi šios klausimus pristato pirmininkaujantį valstybę ir Europolas. Šie klausimai e, Europolo, Ukrainos ir Gruzijos bendradarbiavimo klausimai yra susijęs su e, duomenų mainais, asmens duomenų mainais. Ir e, turiu pasakyti, kad šie sustarimai vis dar patenka į vadinamąjį trečiąjį ramstį. Tai reiškia, kad parlamentas tiesiog pateikė savo nuomonę, tačiau taryba mums davė labai nedaug laiko nuomoniai pateikti. Dėl to mes taikome pagreitintą procedūrą. Jūs turbūt žinote, kad 2017 metais įvyks didelių pokyčių, įsigalios naujasis Europolo E, sprendimas ir pasikeis bendradarbiavimas su Europolu. Dabar norėčiau suteikti žodį tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovui ir Europolui, kad jie pristatytų du siūlomus bendradarbiavimo susitarimus. Nu, po to suteiksiu galimybę komiteto nariams komentuoti ir teikti pastabą ir teikti klausimus. Pirmiausia, ponas Baro, o po to ponas Niuman iš Europolo. Taigi pirmiausia, pirmininkančios valstybės atstovas ponas Bara. Pirmininkė, gerbėmėjai komiteto nariai, dėkoju už suteiktą galimybę pristatyti e, susitarimus dėl Ukrainos ir Europolo ir Gruzijos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo. Tai nėra pirmieji tokio pobūdžio susitarimai, e, jų procedūra jums yra pažįstama. Europolas paprašo tarybos pritarti operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimo pasirašymui su trečiaja šalimi. Pat, turi būti parengtas tarybos gyvendinimo sprendimas po to, kai gaunama parlamento nuomonė ir kai uh, valdyba pareiškia nuomonę, taryba tada e, duoda sutikimą dėl bendradarbiavimo susitarimo susiraš... sus... pasirašymo. E, Ukraina yra mūsų strateginė, prioritetinė partnerė, einanti į rytų kaiminystės programą. Ir dėl bendradarbiavimo buvo tariamasi aukščiausio lygio susitarimo, sustikimuose. Uh, Šiuo metu ES ir Ukrainos bendradarbiavimą reglamentoja asociacijos susitarimas, kuris pakeitė, 2014 metais pakeitė e, bendradarbiavimo susitarimą. Asociacijos susitarimas reiškia naują ES ir Ukrainos bendradarbiavimo etapą. Yra siekiama politinės asociacijos ir ekonominės integracijos. Tame susitarime yra numatyti bendrai įsipareigojimai. E, siekti ilgalaikių ryšių, grindžiamų bendromis taisyklėmis, e, pagarba demokratijai, te, teisiniai valstybei, žmogaus teisėms ir pagrindiniams laisvėms. Vidaus saugumas taip pat yra įtrauktas į susitarimą ir Europolas ir Ukraina bendradarbiauja remdamasi strateginiu susitarimu, kuris buvo pasirašytas per ES ir Ukrainos strateginį sutikimą 2009 metais. Siūloma buvo pasira... po 2011 metų Ukrainoje buvo įgyvendintos duomenų apsaugos reformos. E, vis, visos reformos buvo įgyvendintos ir atitinkami teisės aktais įsigaliojo 14 metų sausi. Valdyba leido Europolo direktoriui pradėti dėrybas su Ukraina dėl operatyvaus bendradarbiavimo susitarimo. Sudarimo. Šis sutarimas yra būtinas todėl, kad tokio susitarimo sudarimas yra ir vienas iš įsipareigojimų uh, Ukrainos vizų liberalizavimo plane. Toliau Gruzijos ir Europolo susitarimas. Jis taip pat yra grindžiamas bendromis vertybėmis, Gruzijos taika ir stabilumu ir taip pat politinių ir ekonominių reformų programa. Kad šalis galėtų vystytis. 2013 metais ES ir Gruzija pasirašė asociacijos susitarimą, kuris įsigaliojo 2016 m. Liepos mėnesį. Šiuo susitarimu siekiama gilinti politinius ir ekonominius ryšius tarp ES ir Gruzijos. Pasirašiusi asociacijos sutarimas ES, Gruzija prisėmė įsipareigojimų demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisų ir pagrindinių laisvius, geros valdysenos, rinkos ekonomikos ir tvaraus vystimosi srityje. Be to, e, Gruzija įsipareigojo įgyvendinti didelio užmojo reformas, pavyzdžiui, saugumo politikos srityje, ūkio atsigavimo, priekybos srityje. Taip pat yra numatomas bendradarbiavimas TVR srityje. Pats asociacijos susitarimas yra ES kaiminystės politikos įgyvendinimo rezultatas. Tai yra svarbi ES užsienio politikos dalis. Ir Gruzija yra viena iš 16 šalių partnerių. Siekiama e, išsiplėtusios ES ir jos kaimynių e, varaus vystimosi. E, taryba pateikė, yra pateikusi gyvendinimo sprendimo projektą dėl šio susitarimo. Dabar suteiksiu žodį kolegai iš Europolo, kuris paaiškins um, tam tikras operatyvinės uh, priežasis, kodėl sudaromi šie susitarimai. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, taip mes norime gilinti operatyvų į bendradarbiavimą su Ukraina. Uh, bendra, mes jau bendradarbiaujame su Ukraina pagal įvairius strateginius sustarimus, bendradarbiaujame įvairiose srityse, pavyzdžiui, kovodami su organizuotais nusikaltimais, su narkotikais nu, susijusiais nusikaltimais. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į porą sričių. Viena sritis yra susijusi su mobiliomis organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis. Mes šiuo metu atliekame keletą tyrimų susijusių su Ukrainos mobiliomis organizuotomis organizuoto nusikalstamumo grupėmis. Tos grupės daro įvairius nusikaltimus susijusius su automobiliais, su vagiliavimu, ginkluotės apiplėšimais. Kol kas keičiamės ne asmeniniais duomenimis. Jeigu bus sudarytas susitarimas, mes keisimės duomenimis ne tik apie nusikaltimus, bet ir apie nusikaltelius. Toliau prie kovos su priekyba žmonėmis rytyje norėtume bendradarbiauti su Ukraina, nes Ukraina yra tranzito šalis, kai naudojami sausumos maršrutai, kai kertamos Ukrainos sienos ir mūsų žiniomis. Ir Ukrainos piliečiai gabena migrantus į ES valstybės narės. Ir galiausiai mes reikėtų paminėti, kad mums buvo labai naudingas Ukrainos policijos e, ekspertų indėlis ir informacija apie organizuotą nusikalstamumą apskritai. Mes e, nustatėme uh, didelio masto ryšius tarp ES valstybėse narėse atliekamos tyrimus ir Ukrainos atliekamos tyrimus. Taigi mes tikimės gauti labai kokybiškos žvalgybinės informacijos. Dėl Gruzijos mes taip pat norėtume plėtoti savo bendradarbiavimą su Gruzija, remdamėsi šiuo operatyviniu susitarimu. Pavyzdžiui, labai aktuali kovo su terorizmu sritis. E, Gruzija yra, naudoja, Gruzija yra naudojamasi kaip tranzito šalimi. E, mūsų žiniomis čečienų kovotojai keliauja į konfliktų zonas per Turkiją ir Azerbaidžianą. Ir Gruzijos institucijos yra pasirengusios dalintis informaciją su Europolu apie užsienio kovotojus, kai tik bus sudarytas sustarimas. E, kalbant apie Gruziją, žinoma, yra daug sričių, kuriuose mes norėtume bendradarbiauti. Norėčiau akcentuoti, ypač akcentuoti vieną sritį. Kartu su Gruzijos teisės saugos institucijomis mes sieksime kovoti su organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis, kurios kurioms vadovauja e, labai pagarsėję vadinamieji teisėti vagys. Jie užima svarbę vietą Eurazijos nusikalstamų grupuočių hierarchijoje ir užsijima priekybę žmonėmis, nužudimais, e, narkotikais ir taip toliau. Šiuo metu keletas valstybių narių susiduria su didelėmis problemomis, kurių kelia šios organizuotos grupuotės jų pobūdis yra labai tarptautinis ir tos grupuotės turi e, sąsajų su vairiomis valstybėmis narėmis. Ir šioje srityje mes norėtume glaudžiai bendradarbiauti su kolegomis iš Gruzijos. Members, Ačiū Jums abiems, o dabar žodis ponui Gabrieliui. Pone Gabriel. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti e, E, Europolui už tai, kad pristatė tuos strateginio bendradarbiavimo sustarimus. Na, kalbėsiu apie Ukrainos ir Europolo sustarimą. Tai yra svab, labai svarbus sustarimas. Jis turėtų padėti stiprinti ES saugumą, tuo pačiu metu stiprinant mūsų artimiausių kaiminių saugumą. Labai svarbu dalintis m, informaciją, kad būtų galima kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, nes tai jau savaime yra tarpvalstybiniai nusikaltimai. Ir šie sustarimai, šis sustarimas yra labai svarbus. Aš tikiuosi, kad bus organizuojami bendri mokymai, bus analizuojami duomenys ir užsimama nusikalstamo prevencija. Kalbant apie Ukrainos ir ES vizų režimą, aš džiaugiuosi, kad jau pasiektas galutinis šio sustarimo sudarimo etapas ir kad jau yra įvykdyti įsipareigojimai numatyti visų liberalizavimo plane. E, susijęs su kova su organizuotu nusikalstamumu. Ir labai svarbu, kaip galima greičiau pasiekti rezultatų. Norėčiau dabar pateikti porą klausimų. Visų pirma, dėl operatyvaus bendradarbiavimo. Gal būtų galima gauti informacijos apie tai, kokios finansinės priemonės yra numatytos sustarimui gyvendinti, kas yra numatyta, kad e, valstybės, kad institucijos galėtų įtraukti tas priemonės į 17 metų biudžetą. Taip pat noriu paklausti, kokios, kokiu priemonių bus įmamasi, kad tie, tas susitarimas būtų įtrauktas, kad juo būtų remiamasi, e, dirbant su e, Gruzija ir Ukraina, kovojant su terorizmu, taip pat priekyba žmonėmis ir pinigų plovimu then... Ačiū, steiksime žodį ponui Petersonui, o po to ir kitiems nariams. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti Europolo atliktų darbų ir tuo labai svarbiu indėliu, kurį įneša šį agentūrą, stiprindama mūsų bendrą atsparumą ir taip pat stiprinant kovą su itin pažengusi į priekį organizuoto nusikalstamumo Europoje. Ir norėčiau pakalbėti apie procedūras, kurios seks po šių susitarimų. Kalbant apie naują Europolo reglamentą, jis įsigalios nuo kitų metų ir tame reglamente yra suteikiamas labai svarbus vaidmuo parlamentui, kuris turės prižiūrėti naujus veiklos susitarimus ir operatyvinius susitarimus tarp Europolo ir trečiųjų šalių. Ir dauguma atveju tai yra itin svarbu, kalbant apie politinės E, ar žmogaus teisų padėti tose trečiosiose šalise. Ir mums šiek tiek keista, kad mus informuojate apie tiek daug bendradarbiavimo susitarimų dar prieš įsigaliojant nauj, tiems naujiems susitarimams. Ir pagrindinis klausimas būtų toks, kodėl taip skubama. Ne visai suprantame, kodėl reikalinga ši skuba ir Norėčiau išgirsti atsakymą į šį paprastą klausimą. Be abejo, mes esame pasirengę dirbti konstruktyviai su Europolu, su taryba, tačiau, man atrodo, reikia gerbti trišalio dialogo išvadas e, ir buvo nuspręsta parengti naują Europolo reglamentą, užtikrinti skaidrius priežiūros procesus e, susijusius su būsimais susitarimais. Tad norėčiau, pirmininkė, tiesiog dar kartą primtinai pakartoti savo klausimą, kodėl tokia skuba. Taip, ačiū ponė Petersonai, tikrai esate teisus iškeldamas tokį gana paprastą klausimą. Pone Gabriel taip pat uždavė nemažai svarbių klausimų, tad norėčiau sugrįžti prie pirmininkaučios atlybės atstovų, prie Europolo atstovų, tikiuosi galėsite atsakyti į pateiktus klausimus. Ačiū, tokiu atveju suteiksiu žodį kolegai iš Europolo, nes šis klausimas, kuris buvo pateiktas, yra labai susijęs su veikla tam tikrais operatyviniais momentais, tai tikiuosi, kad jis geriau galės atsakyti į tą klausimą. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie pirmąjį klausimą, ar reikia papildomų finansinių išteklių skirtų įgyvendinimui. Kalbant apie abu šiuos susitarimus, iš esmės pagrindinis jų tikslas yra tarsi vėl užtikrinti, kad veiktų tie kanalai susiję su operatyviniu bendradarbiavimu ir tos lėšos, kurios būtų būtinos, iš dalies bus susijusios su tam tikrų saugių linijų sukūrimu. Taip pat reikės poros tūkstančių eurų e, tam tikrai biuro įrangai, pavyzdžiui, asmeniniams kompiuteriams įsigyti. Tačiau kalbant apie patį bendradarbiavimą, apie tą strateginį sustarimą, kuris sudarytas su Ukraina, pavyzdžiui, e, tai esmė yra tokia, kad kažkokių esminių papildomų investicijų, didelių investicijų nereikės. Tik tos nedidelės sumos, kurią minėjau. Ir taip pat be abejo, kalbant apie tokias svarbės rytis kaip priekyba žmonėmis ar pinigų plovimas, be abejo, joms bus skiriama tikrai daug dėmesio. Dabar dėl to procedūrinio klausimo. Be abejo, galbūt tai yra daugiau su politiniais elementais susijęs klausimas ir aš pats dalyvavau diskusijose dėl Europolo reglamento, tad norėčiau gerbėmiems parlamento nariams priminti, kad naujasis reglamentas be abejo suteikia e, parlamentui geresnės politinės e, priežiūros stebėsenos galimybės, tačiau iš kitos pusės atimama galimybė Europolui uh, atlikti, atsiprašau, sudaryti mm, tinkamus tarptautinius susitarimus su ne ES valstybėmis narėmis. Juos turės sudaryti ES, kurią atstovautų Europos komisija. Tačiau atžvilgiu mes prarandame dalį savo veiklos pajėgumų. Be abejo, atsižvelginti tai tikrai E, tai nėra priežastis, kodėl šiandieną jums buvo pateikti trys susitarimai ir informacija apie juos. Tai padaryta todėl, kad darybos vyko jau gana ilgą laiką. Ir tiesiog dabar jau atėjo laikas užbaigti šį procesą, kuris yra įtin ilgas procesas, užtrukęs beveik dviejus metus. Ir tai tiesiog buvo viena iš paskutinių galimybių, kada teisiškai dar buvo įmanoma tinkamai užbaigti šį procesą. Ačiū. Panašu, kad atsakėte į klausimus. Nežinau, ar mūsų nariai patenkinti tais atsakymais. Ir panašu, kad mums Dar reikės e, tęsti šias diskusijas, kai ponia Gabriel pristatys pranešimo projektą, nes ponia Petersonai tai yra mums itin svarbus klausimas. Tad, kai bus parinktas pranešimo projektas, be abejo, e, tęsime diskusiją šio klausimu. Tai yra labai svarbus elementas mūsų komitetui, bet kuriuo atveju dėkojame, kad atvykote, kad atsakėte į klausimus. Ir kolegos, turbūt spalio viduryje Pone Gabriel turėtų parengti pranešimo projektą, tad darbą tęsime būtent nuo spalio vidurio ir balsavimas yra numatytas 17.40. Kviečiu visus susipažinti su susijusiais dokumentais ir netrukus pradėsime balsuoti. colleagues, we just have two simple. Mėly kolegos, mūsų laukia tik du įten paprasti ir trumpai balsavimai, tad jeigu neturite kortelės, tikrai galėsite pakelti ranką ir jūsų balsą įskaičiuosime. Kviečiu visus susėsti į savo vietas. Pone Kėlį, žinau, kad jūs visada pasirengęs, tačiau dėja to negaliu pasakyti apie kitus kolegas. Jeigu pažiūrėtumėte į kairę, pamatytumėte nemažai ir savo kolegų, kurie šiek tiek mus gaišina. Kągi, mėly kolegos, jeigu jau esate pasirengę, pradėsime balsuoti. Kaip jau minėjau, galima balsuoti į ranką. Ponas Kengiai iš Pone Kengiai iš socialdemokratų frakcijos norės balsuoti ranką. Taip pat ponia Gabriel panašu neturi savo kortelės. Sunku tuo patikėti. Na tai be abejo galėsite pakelti ranką, simbolinį gestą tokį atlikti. Tad ponė Kengė ir ponė Gabriel dėja neturi kolortelių ir balsuos pakėlusios ranką. Tad perikime prie pirmojo balsavimo. Pasiūlymas dėl tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras Europolas sudarytų Kinijos liaudės Respublikos visuomenės saugumo ministerijos ir Europos strateginio bendradarbiavimo sustarimą. Pranešimas, e, pranešėjęs esu aš pats, pakeitimų nėra ir balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pranešimui. 36 prieš 5 susilaikė. Dabar pereikime prie. Na be abejo, prieš tai galbūt galėčiau pasveikinti pat save, kaip pranešėja. Dar niekada neteko to daryti. Naujas jausmas. Dabar 11 punktas. Trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirsdami išorės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas. Ir konkrečiai čia kalbama apie Ukrainą, pranešėja Marija Gabriel. Pradedame nuo pirmojo pakeitimo. Bals, balsavimas pradedamas. Pirmasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Antrasis pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame dėl antrojo pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Atmestas ir šis pakeitimas. Trečiasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar septintasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar konstatuojamosios dalis, ketvirto, ketvirtasis pakeitimas balsuoti pradedame, balsavimas baigtas, atmestas šis pakeitimas, penktasis pakeitimas, balsuoti pradedame, balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas, dabar šeštasis pakeitimas. Kviečiu balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas ir šis pakeitimas. Dabar balsuojame dėl viso pakeisto teksto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta pranešimui 38 balsai už, 4 prieš, 1 susilaikęs. Dabar dėl tarp institucinių dėrybų pradėjimo ir dėl dėrybinės komandos sudėties. Ir pagal 73 taisyklę antrą punktą balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 38 balsai už, 5 prieš, susilaikiusiųjų nėra. Sveikiname. Ir Turite dėrybinės komandos sąrašą, tad dėkoju pranešėjams, dėkoju kolegoms, svečiams, kurie atvyko į mūsų šios dienos posėdį. Taip pat norėčiau padėkoti ir Ukrainos delegacijai. Pone Gabriel, norėčiau Jums tarti keletą žodžių. Tai yra Jums suteikti žodį. Ačiū pirmininkė. Tik trys trumpos pastabos. Noriu padėkoti visiems kolegoms už labai tvirtą jų paramą. Šiandien mes siunčiame labai aiškę paramos žinę Ukrainos žmonėms ir Ukrainos institucijoms. Tai yra dar vienas žingsnis pirmin stiprinant mūsų partnerystę. Taigi, naudodamasi progą, norėčiau pateikti raginimą tarybai labai greitai patvirtinti savo poziciją prieš prasidedant ir kad kaip galima greičiau prasidėtų tarp institucinės dėrybos. Ačiū. Thank you, Mrs. Gabriel, and I think you... Ačiū labai, ponė Gabriel. Manau, jūsų pozicija yra gana aiški ir nebejoju, kad tarybos atstovai ją įsiklausė. Dėkoju dar kartą atstovams iš Ukrainos. Sorry, colleagues, I have to do point. Atsiprašau, kolegos, dar liko 12 punktas, kiti darbo tvarkės klausimai. Tačiau jeigu niekas nieko nenori pridurti, tai pasakysiu, kad kitas posėdis e, suplanuotas rugsėjo 29, o šios dienos posėdį baigiame.